dviejų labai garsių JAF organizacijų, kurios dirba domenų apsaugos ir pilietinių laisvių srityje. Turime du pranešėjus, visų pirma, poną Mark Rotenberg from, iš EPIC organizacijos, kurį mes jau pažįstame, jis yra jau lankęsis mūsų komitete, arba bet kuriuo atveju keliom progom lankėsi bent jau šiame parlamente. O po to išklausysime ponios Katerin Kromp iš Amerikos Pietinių Laisvių sąjungos yra etatinė teisininkė. Taigi aš pana Tembergą dabar pakviesiu, prašydama pradėti mūsų diskusijas. So much, Chair, the... Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Europos parlamento atstovai, bičiuliai, e, svečiai ir tie iš nacionalinės saugumo agentūros, kurie taip pat galite skaityti mano e, elektroninio pašto žinutės. Aš esu Mark Rotenberg iš elektroninio privatumo informacijos centro Vašingtone. Mes esame viešališka e, tyrimo organizacija, nesame susijęs su jokia JAV politinė partija, negauname finansavimo iš jokių vyriausybinio agentūrų ir taip pat negauname finansavimo iš jokių privačių kompanijų. Mes tiesiog stengiamės atstovauti interneto vartotojų požiūrį dėl e, iškylančių ir klausimų su privatumo ir pilietinių laisvių e, klausimas. Na ir mes daugiausiai dirbame be abejo nagrinėdami e, šitos e, pilietinių laisvių klausimus JAV, bet taip pat palaikome ryšius su organizacijomis visame pasaulyje. Praeitą savaitę mes organizavome svarbę konferencija Varšuvoje, Lenkijoje, nevadinosi mūsų duomenys mūsų gyvenimai, ir čia irgi buvo kalbama apie privatumą šio laikinėme moderniame pasaulyje. Uh, Mes buvo prašyta pakalbėti apie pilietinės visuomenės grupių veiklą JAF ir aš čia ketinu padaryti keletą pastabų, papasakosiu, ką mes jau esame pasiekę, ko dar reikia ir taip pat raginčiau jūs imtis tam tikrų konkrečių veiksmų. Noriu pradėti nuo to, kad po rugsėjo 11-osios pilietinio laisvės organizacijos JAV dirbo draugės, stengdamosi pasiekti geresnės atskaitomybės ir geresnės priežiūros, e, kurios galėtume reikalauti iš tų e, žvalgybos ir saugumo agentūrų, kurios gavo labai plačius įgaliojimus pagal Demai Patrioto aktą. E, jie iš tikrųjų gavo įgaliojimus sekti įvairias asmenų grupės jungtinėse valstijose ir panašiai. Na ir mm, mes pasiekėme tam tikrų laimėjimų, nors be abejo buvo ir nesėkmių. Uh, Visų pirma, tai patriotų aktas arba patriotų įstatymas buvo šiek tiek pakoreguotas. E, ir e, atsirado tam tikrų nuostatų, kuriams mes tikrai nepritarėme. Kalbant apie e, priežiūros aktą, mes iš tikrųjų buvome labai nusivylę, kad įstatymas, kuris pirmiausiai buvo skirtas E, siauram tikslui, tai yra šnipų veikiančių JAV e, sėkimų ir stebėjimui, staiga išaugo į daug platesnės kategorijos e, visuotinio sėkimo įrankį, kuris mūsų įsitikinimu yra tikrai neleisnas. Na, bet nepaisant visų sėkmių ir nesėkmių, niekas neparengė mūsų dokumentų, kuris pons Naudino buvo atskleistas šių metų vasarą. Tai buvo uh, E, Junktinio valstybių užsienio žvalgybos e, e, agentūros nurodymas, kuris įpareigojo JAV telefonų kompaniją Verizon reguliariai be jokių šimčių teikti ataskaitas visų telefonų pokalbių išklotinių visose jungtinėse valstijose be jokių kažkokiu tai sąlygų, apribojimų ar panašiai. Ir man niekada per visą JAF istoriją neteko matyti panašaus platumo dokumento, kuris tiktų tokius besąlygiškus įgaliojimus. Ir e, kadangi dokumentas buvo iš tikrųjų slaptas, tai net nebuvo jokių galimybių užprotestuoti viso to e, dokumento, e, prašyti vyriausybės paaiškinti motyvus ir panašiai. Ir tai be abejo labai suneramino visą pilietinės laisvės ginančią bendruomenį jungtinėse valstijose. Na ir kai mes kreipėmės teismą, e, teismas pripažino, kad toks nurodymas neturi teisinio pagrindo, todėl e, mes kreipėmės į aukščiausią JAV e, teismą. Kai, kai kas mūsų klausė, kokiu pagrindu jūs ketinate užprotestuoti šitą įgaliojimą. Teismas turi teisę duoti sankcijas, rinkti tam tikrą informaciją. Tačiau mes atsakėme, kad kai E, teismas duoda įgaliojimus, duoda leidimą rinkti tokio plautos pobūdžio duomenys, kaip šiuo atveju turi būti labai svarūs argumentai, labai iški priežastis. Na ir iš tikrųjų pamažu mūsų pozicija sulaukė daugiau palaikymo ir netrukus ekspertai, nacionalinės teisės e, specialistai, net ir aukščiausio teismo jurisdikcija e, parengė įvairių dokumentų, palaikydami mūsų ieškinį aukščiausiame JAV teisme pritardami, kad iš tikrųjų toks teismo nurodymas e, buvo neteisėtas ir turi būti atšauktas. Mūsų atveju, kai dirbame e, jie ja, CLU ir e, bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis siekiamės pirmiausiai išplėsti visuomenės žinias apie šią labai plačią sėkimo ir žvalgybos programą, kuri Netgi rugsėjo 11 kontekste vargu ar galėjo rasti pateisinimą. E, Nes valstybėse mes nelabai galėjom net įsivaizduoti, kad visas interneto srautas, kuris juda per e, įvairias bendrovės įsteigtas e, JAV, veikiančias JAV, bus prieinamas nacionaliniai saugumo agentūrai. Na ir rengdamasis šiandieną savo kalbai pas jūs, e, aš visai neseniai e, išgirdau dar vieną sensacingą medžiagą iš New York Times'o. Pasak New York Times, e, nacionalinė saugumo agentūra gali papildyti šitą surinktą informaciją, kita papildoma informacija, tokia kaip E, bankų duomenys, e, GPS e, koordinatės, mokesčių duomenys ir daugybė kitų privačių duomenų. Vėlgi, pagal tuos dokumentus, kurie pasirodė šią savaitę, tokio pobūdžio informacija apie ją piliečius buvo renkami Junktinių valstybių agentūros. Iš tikrųjų, visą tai pažeidė E, asmens privatumo įstatymus. Ir dabar mes iš tikrųjų manome, kad reikia skubiai imtis priemonių, e, mėginant e, atšaukti šitą šitos penkplačius įgaliojimus. Tačiau aš nemanau, kad aš pasakiau jums, ką nors naujo ir ypatingai, ką nors iš to, kas labiausiai rūpėtų jums. Taigi pirmiausiai, kai mes kalbame apie JAV žvalgybų veiksmus nukreiptus prieš ES piliečius. Aš turėčiau pradėti savo pastabas nuo keleto dalykų, keleto paprastų teiginių. Aš įstikinęs, kad visos vyriausybės privalo, aišku, apsaugoti savo piliečius, užtikrinti jų saugumą ir aš esu tikras, kad visos vyriausybės turi teisę be abejo identifikuoti grėsmės kylančias jų šalims, jų piliečiams Ir šiuo pagrindu, manau, kad nu, turbūt niekas iš mūsų nesiginčys, kad apskritai tokia teisė yra. Tačiau klausimas kyla, kaip vyriausybė, ypatingai demokratinė vyriausybė, atskiria priešus nuo sąjungininkų ir iš tikrųjų išskiria būtent tuos, kas tikrai kelia grėsmę. Pirminėje mm, e, užsienio žvalgybos e, įstatymo koncepcijoje tikslas buvo Ehm, identifikuoti tuos taikinius, kurie gali tiesiog kelti grėsmę jungtiniam valstijom. Ir tuomet, bet laikantis įstatymų, galima būtų imtis tam tikro e, elektroninio sėkimo. Tačiau šiandien mes matome, kad iš tos skirtinės nuostatos apie e, pačią elektroninio sėkimo galimybę e, visas tas įstatymas, visa koncepcija buvo per aukštinkojom. Uh, NSA vadovavosi siekiu troškimu uh, viską uždangstyti, paslėpti, išvengti, neteisingai interpretuoti ir galų galę ignoruoti teisės pagrindus, kad tik tai galėtų rinkti savo duomenys. Ir tie žmonės, kurios neramina e, pilietinių laisvių e, būklė tiek JAV, tiek ES, e, tiek kitur pasaulyje, visi turėtų būti labai susirūpinę dėl tokių tendencijų. Kągi mes galime padaryti? Pateiksiu tris trumpas rekomendacijas. Vyriausybės, kurios palaiko ryšius dėl plataus įvairiausių klausimų rato, vyriausybės, kurios palaiko ryšius tam, kad paskatintų priekybą, komerciją, dažnai siekna bus naudos pirmiausiai ir vartotojams, ir savo gamintojams. Ehm, taip, jos reikia to pagrindu, tačiau aš žinau, kad aš atstovauju didžiuliam ratui vartotojų organizacijų, kada teigiu, ehm, jog galbūt visai e, prasminga būtų Europos Sąjungai išaldyti dabar dėrybas dėl prekybos sutarties, kol nebus įspręstas šitas skandalas dėl žvalgybos, kadangi, kad ir kokios naudos tai duotų, kad ir kokios naudos duotų platesnis prekybos apimtis, šita nauda bus niekinė individams, privatiems asmenėms, jeigu jų personaliniai duomenys, e, kurie cirkuliuoja už valstybių sienų ribų, nebus tinkamai apsaugoti jūs tikrai neturėtumėte pasirašinėti naujų prekybos starčių, kol neturite aiškių garantijų, kad privatumas bus apsaugotas. E, panašiu dvacijo norėčiau pasiūlyti jums taip pat dar kartą e, panalizuoti e, visą esamą struktūrą dėl keleivių asmens duomenų perdavimo ir bankų transakcijų duomenų perdavimo. Abiejose Atlanto pusėse esama tam tikrų interesų sukurti struktūrą, kuri leistų pažinti tikras saugumo grėsmės kylančias tiek jungtinėm valstijom, tiek Europai. Ir aš nesiūlyčiau silpninti šitą saugumą, nesiūlyčiau kažko tai nukrito prieš tai, tačiau problema e, yra ta, kad e, žiūrint iš Europos perspektyvos, kai jūsų duomenys pasiekia JAV, jūs negaunate netgi tos apsaugos, kurią JAV e, užtikrina savo piliečiams pagal privatumo aktą arba privatumo įstatymą. Tai yra, tam yra istorinių priežasčių, kai privatumo aktas buvo primtas e, 1974 metais. E, labai nedaugelis įstatymų leidėjų galėjo e, kaip nors įsivaizduoti, kad JAV žvalgybos agentūros reguliariai rinks e, duomenis apie kitų valstybių piliečius ir netgi vyriausybės. Taigi turbūt nieko nustabaus, kad e, privatumo akto kūrėjai nustatė stiprias apsaugos priemonės būtent ją piliečiais, tačiau dabar mes jau pažengėme 40 metų su viršum prieki ir dabar naujame, naujoje epochoje jūsų finansiniai duomenys, jūsų kelionių duomenys e, ir daug kitos asmenės informacijos, kurioje tik tai galima e, pateikti skaitminį formatu, vis platesniais rautais pasiekia JAV e, žvalgybos agentūras. Ir galbūt esama tam tikro pagrindo rinkti daugiau tokių duomenų, tačiau aš negaliu mm, įsivaizduoti, e, kokiais argumentais reikėtų pagrysti, kad tie duomenys e, būtų renkami be jokių apribom, be jokių garantijų, kurios nustato bent jau, sakysim, privatumo aktas JAV. Ir aš manau, kad Tarptautinė teisė yra aiškiai tvirtinti dvišališkumo principai. Taigi, jeigu JAV renka domis apie ES piliečius, tai e, turėtų numatyti tokias pat apsaugos priemonės europiečiams, ES piliečiams, kaip ir savo piliečiams. Ir mano galtinė pastaba būtų, e, ta, kad e, skubiai, pabrėžiu skubiai, reikia įsteigti tarptautinę struktūrą, kuri užtikrintų asmens e, privatumo apsaugą. Aš suprantu, kad e, jūsų institucija iš tikrųjų dėl to kilęs didžiulis susirūpinimas. Aš žinau, kad nekonstatuos, kad komisarė Redink ir e, daug kitų aukštų pareigūnų per pasarosius keltą metų nekarta ir aiškiai pasisakė EPIC ir e, kitos nevyriausybinės organizacijos. Taip pat ragino JAF e, vyriausybę ratifikuoti e, Europos tarybos e, privatumo apsaugos konvenciją. E, kadangi mes manome, kad jau egzistuoja tam tikras tarptautinis mechanizmas. Tačiau mes taip pat matome, kad vis labiau auga e, spaudimas e, tarptautinių mastų peržiūrėti e, pilietinės ir e, asmens teisės e, susitarimas. E, egzistuoja paktas dėl asmens duomenų apsaugos ir e, šį dokumentą ratifikavo ir JAF. E, ir mes apie tai kalbėjome Varšuvoje vykusiame sutikime ir, na, turbūt to aš baigsiu savo pastabas. Reikia tikrai e, galvoti apie tai, kaip galėtumėm pradėti e, realiai apsaugoti asmens duomenis, kadangi 1948 e, metais e, deklaracijoje buvo pasakyta, funkcijos deklaracijoje buvo pasakyta, kad niekas e, ne, neturėtų būti leidžiama kištis į niekieno e, asmenį šeimos ar privatų gyvenimą, e, nei užsipulti reputaciją. Ir visi asmenys turėtų būti apsaugoti nuo tokio kišimuose ar nuo tokių išpolių. Šie žodžiai m, mm, nuo 1948 metų niekiek neprarado savo aktualumo, jie iš tikrųjų tuo metu iliustravo demokratinių vyriausybių pastangas apsaugoti savo piliečių privatumą. Ir aš labai tikiuosi, kad um, abiejos Atlanto pusė vyriausybės ir dabar laikosi šių principų. Uh... Dėkoju. Dabar pakeisiu antrąją kalbėtoją, ponę Kramp. Ji yra iš Amerikos piliečių laisvų sąjungos. Prašau žodis jums, ponė Kramp. Labą dieną. Esu nauja, taigi dėkoju už pagalbą. Amerikos piliečių laisvių sąjungos vardu norėčiau padėkoti komitetui už galimybę šiandien pasisakyti ir pakalbėti apie masinį elektroninį stebėjimą ir seikimą. Mūsų sąjunga yra piliečių laisvių organizacija. 500 tūkstančių narių priklauso mūsų organizacijai. Mes giname laisvės ir teisės, kurios numatytos Amerikos konstitucijoje ir federaliniuose įstatymuose. Suprantu, kad šių klausimų tikslas yra išsiaiškinti, kokie yra faktai susijęs su kaltinimai žiniasklaidoje. Kalbant apie tai, kokio masto yra e, tos stebėjimo programos, kiek jos yra pagristos. Taigi šiandieną aš bandysiu aptarti sėkimo programas, kurios neseniai buvo išaiškintos, kurios yra aktualios mūsų piliečių laisvių sąjungai ir kitoms organizacijoms. Ir taip pat papasakosiu, kokio pastangų ėmėmės tam, kad būtų galima pažaboti tas programas. Aš tikiuosi, kad pristatydama pilietinių teisų organizacijų darbą Amerikoje, aš leisiu šiam komitetui geriau apsispręsti dėl tolesnių veiksmų. Edvardo Newtono dėka ir daugelių kitų žurnal, drąsių žurnalistų dėka šiandieną ir vyksta diskusijos apie masinį sėkimą JAV. Tos diskusijos turėjo vykti kur kas anksčiau. Per pastarosius tris mėnesius tapo aišku, kad nacionalinė saugumo žinyba yra įsitraukusi į plačius ir tam tikrą prasme neteisėtus veiksmus, sekant e, elektroninės žinutės, elektroninę informaciją ne tik JAV, bet visur pasaulyje pagal 2.16 patriotizmo įstatymo straipsnį. Agentūra e, renka visus telefonų gaunamus metaduomenis skambučiuose JAV ir už jos ribų. 702 straip, pagal 702 straipsnį agentūra taip pat seka ir visas žinutes. Tai yra tokios plačiai aptarimos programos, bet yra ir kitų. Pavyzdžiui, narkotikų, kovos narkotikais agentūra naudojasi kvietimais į teismą ir tokiu būdu renka, renka didžiulius duomenis. Ir tokie duomenys yra renkami nuo 87 metų. Tam tikri duomenys yra renkami savais nacionaliniais tikslais, tačiau panašu, kad e, ir užsienio gaunama informacija bus ir yra kaupiama tais tikslais. Taigi panašu, kad agentūra naudojasi visais e, kodavimo, e, visomis kodavimo priemonėmis ir bando apginti, apsaugoti jautrius duomenis. Tačiau įsilaužia į telefonų skambučius ir visas kitas ryšių priemonės. Agentūra, agentūrai tokie, tokios, komunika, tokie, ryš, tokios ryšio priemonės e, leidžia sukaupti tą informaciją. Dabar aš pabandysiu papasakoti apie mūsų sąjungos veiksmus ir pastangas. Interneto, internetinio ryšio turinio kaupimas. Mūsų sąjunga visuomet nerimavo dėl 702 straipsnio pritaikymo, pagal kurį e, yra įgyveninamos šios programos. Taigi kyla klausimas, kokio masto yra tos programos, nes privatus piliečiai visame pasaulyje nori būti tikri, kad nėra masiškai renkamas ryšių turinys ir tik tai jisai renkamas tuo metu tikslingai, kai iškyla toks poreikis. Ja vyriausybė teigia, kad amerikiečiai neturėtų nerimauti dėl šių programų, nes dažniausiai informacija renkama iš užsieniečių, tačiau tai nėra pagristas e, argumentas. Pirmiausia, mes nesame naivūs ir žinome, kad užsienio žvalgybos agentūros veikia, taip pat kitų vyriausybių sėkimas ir platus e, užsienio piliečių sėkimas. Čia yra tik tai subtili riba. Ir netgi jeigu pagal sutartį toks masinis sėkimas yra draudžiamas, tai nebūtinai vyriausybė laikosi to draudimo. Kokio masto yra ši praktika? Mes, mes tikimės, kad demokratinių valstybių piliečiai, suvokdami, kad tai yra didelio masto reiškinys, pasisakys prieš tai. Priešingai nei e, tai, ką sako JAV atstovai, vyriausybės atstovai, tikrai yra pagal šias programas renkami duomenys ir tarptautiniai, tarptautinės komunikacijos turinys yra e, e, taip pat kaupiamas. 2008 metais mūsų sąjunga, jai pritarė ir kitos organizacijos, pateikė bylą į teismą dėl šios straipsnio galiojimo pagristumo. Galiausiai e, žmogaus teisų gynėjai darbo žiniasklaidos organizacijos, kurios dirba su jautriais duomenimis už JAV ribų. Tai yra ir kolegos, ir klientai, užsienio šaltiniai, nepykantos nusikaltimo aukos ir panašiai. Į tą bendrą ieškinį įsitraukia tokios organizacijos kaip Amnesty International ir kitos. Deja, 2013 m. vasario mėnesį Jungtinių valstybių aukščiausiasis teismas atmetė šią bylą, teikdamas, kad klientams trūksta įrodymų, nes jiems sunku įrodyti, kad jų informacija buvo sekama. Aišku, jeigu Snaudeno pateikta informacija būtų pasirodžiusi anksčiau, ta byla būtų tikrai buvusi priimta. Dabar trumpai apie masinio sėkimo programas, kurias vykdo nacionalinė saugumo agentūra. Guardian birželio mėnesį atskleidė informaciją apie tokią programą, būtent, kad yra sekami, kaupiami nacionalinės saugumo agentūros visi skambučiai ir tai daroma nuolatos kasdien. Ši programa jos mastai tiesiog atima žadą. Agentūra gauna prieigą prie kiekvieno amerikiečio adresų knygutės, kiek jie kalbėjo su kuo ir, ir panašiai. Taip pat sužinojome, kad visos telefonų bendrovės bent jau septynerius metus buvo iš jų perimami šie duomenys. Maždaug praėjus savaitį po to, kai pasirodė tas straipsnis, mes pat iškėlėme bylą federalinėme teisme ir e, bandėme teikti, kad ši programa, kur yra kaupiami, kaupiama informacija apie skambučius, pažeidžia žodžio laisvę. Ketvirta konstitucijos pataisa numato tokią galimybę. Obama ir kiti jo, jo administracijos atstovai teigia, kad program, pagal šią programą yra renkami tik telefonijos metaduomenys, bet ne turinys, bet pagal ketvirtos pataisos turinį šis skirtumas visiškai nieko nereiškia. Nes vis tiek yra pažeidžiamas privatumas. Ir aš norėčiau pasakyti šiam komitetui, kad iš tiesų telefono, telefono ir skambučių informacija gali būti labai svarbi. Pavyzdžiui, jeigu yra skambama į, skambinama į smurto na, na, namuose pagalbos liniją, tuomet iš tiesų daug kas apie tai pasakoma. Tokiu būdu yra pažeidžiama ir žodžio, ir sambūrio laisvė. Galimybė vesti visuomeninius pokalbius reiškia, kad žmonės turi teisę bendrauti nesikišant vyriausybei. Vyriausybės darbuotojai ar kiti, kurie norėjo mums atskleisti tokią informaciją apie tokį neteisėtą elgesį, tai, kad vyksta tokios komunikacijos jau taip daug ką įrodo ir mes prašėme, kad teismas primtų šios argumentus kaip bylą paremenčius argumentus. Uh, Mes aktyvus esame ir kongrese, su kitomis organizacijomis darome jam spaudimą tam, kad būtų apribota programos apriptis. Pagal, kad tos tie skambučiai, kurie, kurių yra klausomasi, kad jie būtų susiję tik tai su užsienio teroristinėmis organizacijomis. Tokiu būdu būtų taikomi atitinkami saugikliai ir JAV piliečiams, ir užsienio piliečiams. Taigi dėkoju už galimybę pasisakyti šiandien ir mielai išklausysiu jūsų klausimų. Uh, to... Kągi, labai ačiū abiems kalbėtojams. Dabar jau e, žinoma, kad viskas vyks E, kaip paprastai. Visų pirma, pasisakys pranešėjas, šešėliniai pranešėjai, paskui paprašysiu mūsų svečių atsakyti klausimus. Na, paskui vyks antras klausimų ir atsakymų etapas. Jau mačiau, kad keli nariai e, nori pasisakyti, bet tikrai norėčiau visų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau, kad liktų laiko ir jūsų kolegoms. Ponas pranešėjau, prašom. Ačiū labai, dėkoju abiems svečiams, kurie pas mus atvyko. Tikriausiai susilauksite labai daug klausimų, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Ponas Rotenberg, jūs e, labai e, puikiai e, papasakojate, kaip veikia 17 straipsnis, jūs taip pat pateikėte mums ir rekomendacijų dėl SWIFT, terorizmo programų terorizmo sėkimo finansavimo programų, bet e, aš norėčiau pasteriauti, kaip tai yra susiję ir su mūsų apsauga. Noriu pasteriauti, ar šią savaitę kongresas balsuos dėl naujo įstatymo. Mes e, turime parengti pranešimą, nežinome, kiek e, galime ten minėti ir JAV Būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra konkreti situacija JAV. Na ir galiausiai dėl tų trijų rekomendacijų, e, kurias jūs pateikėte apie SWIFT, apie priekybinius susitarimus ir taip toliau. Labai gerai teikti rekomendacijas, bet gal galite plačiau paaiškinti, kokia būtų tų rekomendacijų apreptis, pavyzdžiui, ar jos apimtų SWIFT, ar jos atitiktų gal vis dėlto Europos Sąjungos, atsiprašau, JAV įstatymus. Kaip Jūs manate, kokie kryptim viskas judės, ne? Ir galiausiai dėl domeno apsaugos reglamento ir direktyvos. Kokia sąsaja egzistuoja su tais teisės aktais? Ir dar norėčiau pasirauti ir kolegės Kremp, ar ji irgi turi kokiu nors minčių, pamastymų šiais klausimais. Pirmininkė, gal iš pradžių išklausykime klausimus, paskui jos atsakysime. Ponas Fos, EPP vardu, šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems svečiams, kad pas mus atvyko. Kągi, tai ir aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, iš tikrųjų buvo labai įdomus jų pranešimai, viską, buvo įdomu sužinoti, kaip viską vertina JAV pusė. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų, ypač dėl tų rekomendacijų, kurias pateikė ponas Rotenberg. Na, man ne visai aiškios tos rekomendacijos. Ar veikia vertimas? Klausė kalbėtojas, ar dabar girdite vertimą. Taigi dėl jūsų rekomendacijų. Nelabai jos man aiškios. Jeigu kalbant apie laisvosios priekybos sutartis, tai jas jau galima panaudoti, nubrėžiant domenų apsaugos standartus, Nepakanka vien tik tai sakyti, kad mes norime, kad būtų įtraukti tie domenų apsaugos standartai į kažkokį konkretų susitarimą. Na ir antra, dėl tų susitarimų, kurie jau sudaryti su JAV. Man susidaro toks įspūdis, kad e, kalbama apie du aspektus. Visų pirma, tai yra legalizuotas būdas, kai yra uh, E, sudarytas sustarimas ir antras būdas tai yra nelegalizuotas, kaip kad veikia NSA. Panašu, kad uh, jūs kalbėjote apie vieno iš šių būdų pašalinimą. Jeigu mes norime sukurti, sukurti, sukurti tarptautinę duomenų apsaugą, tai mes E, europiečiai turime suprasti, kad nebūtinai bus išlaikytas europinis domenų apsaugos lygis. Aš norėčiau pasitirauti, kokį domenų apsaugos standartų lygį jūs matote susitarimuose. Ar tai būtų europietiškas, amerikietiškas, galbūt netgi rusų arba kinų E, naudojamas domino apsaugos standartų lygis. Taigi egzistuoja skirtingi tie lygiai. Ir taip pat mane domintų, kokie yra pagrindiniai tarptautinės domeno apsaugos principai. Ar jų tokių jau yra ir jeigu taip, kokie jie? Ačiū. Na, aš turėjau pati pasisakyti Aldę vardu, bet užleisiu prieki kitus, pati pasisakysiu vėliau. Žaliųjų vardu ponas Alberešt. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pas mus šiandien atvykote, paaiškinote, kaip viskas atrodo iš jūsų perspektyvos. Man į galvą šovė mintis jūsų pasiteirauti. Štai ko. Kaip jūs manote, kas atsitiktų, jeigu kažkas šnipinėtų amerikiečių žvalgybą kuri būtų įsikūrusi kitoje šalyje, jeigu būtų e, elgiamasi taip, kaip pasielgė NSA su tokiomis įmonėmis kaip Yahoo ar, ir taip toliau buvo šnipinėjama europiečių informacija. Tai gal galite paaiškinti, kaip jūs visą tai vertinate? Man atrodo, kad susiklostė gana keista situacija. Junktinės Amerikos valstijose yra įsikūrę labai daug tarnybų, uh, ir ES vartotojų informacija yra analizuojama, taip pat ir asmeniniai duomenys. JAV vyksta diskusijos apie JAV piliečių teisės. Galbūt būtų galima galvoti apie kažkokius tarptautinius apsaugos standartus galbūt reikėtų JAV ir ES e, susitarimo duomenų apsaugos srityje, bet panašu, kad JAV vyriausybė nėra labai suinteresuota e, kažką keisti, pakeisti tą privatumo aktą, kad jis galėtų būti taikomas ir ne JAV piliečiams. Na ir dar klausimas dėl tų skaidrumo, skaidrumo ataskaitų ir dėl prieigos prie duomenų. Uh, Galbūt reikėtų paspartinti darbus ir tarptautinių lygmenių ir užtikrinti, kad ir vyriausybės tais duomenimis naudojasi skaidriai, galbūt reikėtų ir čia kažkokio teisinio pagrindo, galbūt būtų galima kreiptis į jungtinės tautas. Man tai atrodo visai įdomi mintis. Ir taip pat mane domintų, ar yra kokiu nors poslinkiu dėl tarptautinių, tarptautinių pilietinių teisių ir laisvių, ar jam vyriausybė ketina kažką daryti su to sutarties, dėl tų sušeidė, su, sutarties pažeidimų. Kitų šešėlinių pranešėjų iš ECR nėra. Toliau guoja, e, prašom. Labai ačiū. Dėkoju už tai, kad pas mus atvykote. Tikrai e, buvo e, įdomu sužinoti, kad ne tik mes kenčiame, bet ir jūs, taigi mes galėtumėm e, galbūt būti ir tam tikri sąjungininkai, nors esame skirtingose stovyklų pusėse. Galbūt ta mūsų situacija ir nėra tokia jau beviltiška. Aš norėčiau pateikti štai kokiu klausimu. Jeigu mes viską vertintumėm bendrame kontekste, tai man kyla štai koks klausimas. Kokia yra didžiausia kliūtis tam, kad situacija pasikeistų? Kaip Jūs manote, kokia yra ta didžiausia kliūtis? Aš kalbu ne vien tik tais apie įstatymus, bet apskritai, nuo ko reikėtų pradėti, kad situacija pasikeistų. Man atrodo, kad mes kalbame apie N įstatymų, bet vis tiek niekas nesikeičia. Taigi, kur yra ta didžiausia kliūtis? Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia sukurti tarptautinių standartų, bet aš manau, kad prieš pradedant kurti standartus reikia vis, vieniems kitus pradėti gerbti, susitarti, kad tokių standartų reikia. Na ir dar vienas pastebėjimas dėl laisvosios priekybos sutarties. Uh, Ponas Rotenberg, jūs sakėte, kad labai svarbu, kad e, būtų pradėtos dėrybos dėl tokių susitarimų. Aš irgi taip manau. Bet jūs gal galite pateikti išsamesnės informacijos. Šioje salėje yra daug asmenų, kurie mano, kad galima pasinaudoti laisvosios, dėryboms dėl laisvosios priekybos susitarimų ir ten įtraukti ir nuostatas dėl. Uh, asmens duomenų apsaugos standartų. Ir dar noriu pasiterauti, koks yra teisinis pagrindas šnipinėti ES piliečius. Ar e, jūsų visuomenė tam pritarė? Ar ir jūsų žmonės to nepatenkinti, ar vien tik tais europiečiai to nepatenkinti? Labai ačiū. Na, o dabar aš norėčiau pateikti klausimų Aldės vardu. Kalbėsiu labai trumpai, nes tų klausimų yra daug. Visų pirma, norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie e, kažkokį pasipriešinimą, apie kontržvalgybą. E, yra tam tikras ES skaidrumo reglamentas, bet ir jame yra nubrėžtos ribos dėl tų masinio sėkimo programų. Visą laiką pabrėžiama, kad būtina užtikrinti saugumą, bet kokių turime įrodymų, kad iš tikrųjų bus sukurtas didesnis saugumas. Kokie yra e, tokios sėkimo programos rezultatai? Ar jos galima kažkaip tai patikrinti? Uh, ar galima sukurti kažkokią vertinimo mechanizmą? Ir atvirkščiai, ar yra kokiu nors įrodymu, kad tie duomenys, kurie buvo panaudoti, e, galbūt buvo panaudoti kitais tikslais, ne vien tik tai saugumo tikslais. Mes manome, kad tie duomenys buvo naudoti ir kitais tikslais, ne vien tik tai saugumo. Dar noriu pastirauti, galbūt uh, yra ir kitų teisės instrumentų, kurių pagalba būtų galima gauti informacijos. Pavyzdžiui, abipusės teisinės pagalbos instrumentai. Kodėl amerikiečiai mūsų tiesiog nepaprašo informacijos e, vietoj to, kad kištų savo nagus prie mūsų domenų bazių? Dabar e, dėl pilietinių laisvių sąjungos veiklos. Kas yra jūsų partneriai Europoje? Su kuo jūs dirbate Europoje? E, galbūt yra ir europietiška pilietinių teisių sąjunga. Ar jūs dirbate su kokiamis nors organizacijomis iš Europos? Ar tai yra naudinga? Ar jūs palaikote e, ryšius ir su Brazilija? Taigi, tiek būtų klausimų pirmajame etape, dabar paprašysiu jūsų atsakyti į tuos klausimus. Paskui prasidės antras klausimų raundas, jau matau, kad penki nariai norės pasisakyti, prašau. Dėkoju, um, stengsiuosi nesikartoti. Užtavėte iš tikrųjų keletą labai gerų klausimų, pavyzdžiui, kokie galimi rezultatai JAF. Ir turbūt verta žinoti, kad net jeigu uh, JAF vyriausybė ir būtų pasirengusi, e, sakysime, atsistatydinti dėl gilių politinių sutarimų. Dėl to, kai mes kalbame apie NSA vykdytą telefonų domenų e, rinkimo domenį, e, šiuo atveju yra nepaprastai platus sutarimas, kad ta programa e, veikia neteisingai ir ją reikia nutraukti. E, Pavyzdžiui, visai neseniai e, tik tai penkių balsų kongrese pritrūko, kad apskritai būtų uždaryta šitą telefono domenų rinkimo e, programa. Ansai. Taigi ir demokratai, ir respublikonai e, yra gana vieningi šio klausimą. Ir vis dėlto e, Na, galim pasakyti, kad e, bent jau bendras lūkestis yra, kad pokyčiai yra neišvengiami. Prezidentas, kongresas rengia vyriausius klausimus, akademinė bendruomenė yra sukilusi, nevirsinės organizacijos e, irgi koordinuoja savo veiksmus, tačiau yra bendra problema. Visi šitie pasikeitimai neturės jokios įtakos e, tai žvalgybinį veiklį vykdome Europos Sąjungoje. Ir tai yra labai svarbu jums. Jūs turite suprasti, kad JAV tas pasipriešinimas dėl e, žvalgybos veiklos ir, dėl galim, ir galim pokyčiai galbūt išspręs problemas kilusias JAV, tačiau vargu ar kas nors labai pasikeis dėl žvalgybos rinkimo už JAV ribų. Atsakydamas e, pirmiem klausėjant, ponai Vos ir ponai Žemės, e, aš galėčiau pasakyti, kad jeigu kyla klausimas, e, kokį poveikį galėtų padaryti, pavyzdžiui, mm, darybų dėl prekybos sutarties išaldymas ar panašiai, e, Aš manau, kad tam tikrais būdais jūs galite sulaukti konkrečių rezultatų, jeigu tie reikalavimai, kur jūs keltumėte, būtų protingai pagristi. Ir jeigu kalbėtumėm ir apie privatumo apsaugą, ir apie ilgalaikius e, pokyčius, teigiamus pokyčius prekybos sitie. E, galima būtų, pavyzdžiui, iš tikrųjų kalauti, kad JAF e, kongresas e, įtrauktų į patriotų aktą naujus pakeitimus, kurie užtikrintų panašią apsaugą ir ES piliečiams. Na ir jeigu JAV saugumo agentūros galvotų rinkti tam tikrus duomenis Europoje apie europiečių piliečius, tai bent jau iš tikrųjų turėtų egzistuoti visi apsaugos mechanizmai ir agentūra negalėtų tiesiog savo nuožiūrą rinkti bet kokių domenų. Aš manau, kad tai yra visai protingi ir pagristi reikalavimai, kuris tikrai būtų galima įtraukti. Taip pat e, e, e, Solbrecht ir jo kolegos e, gerokai padirbėjo siūlydami pakeitimus dėl e, vieno iš domenų rinkimo dokumentų. Mes taip pat e, e dirbame e, E, daug e, rengdami įstatymo projektą e, skirtą vartotojų privatumo apsaugai, mm, tačiau kol kas dar nėra nieko konkretaus padaryta, kad būtų apsaugoti jie vartotojai. Jeigu spaudimas būtų didesnis ir galų galėtas vartotojų teisų apsaugos įstatymas būtų primtas, tai tas turbūt e, iš tikrųjų e, sukurtų desnį spaudimą taip pat ir verslo organizacijams JAV e, pagarbiau elgtis su, privatumu, su privačiais duomenimis. Na taip pat akivaizdos pavojus yra tai, kad pirmiausia reikia užtikrinti, kad įstatymų būtų laikomasi, kadangi kartais mes galime uh, E, turėti teisės aktų, kurie iš principo skamba visai gražiai, tačiau klausimas yra, ar praktikoje iš tikrųjų yra jų laikomas ir ar laikomasi taip, kaip reikėtų, nes kitaip tie teisės aktai tiesiog netenka savo prasmės. Na ir dėl to aš manau, kad jūs tikrai turėtumėte pirmiausiai daryti spaudimą taip pat, kad būtų laikomas jau esamų sutarimų dokumentų. Pans Albrecht kalbėjo apie domenų skaidrumo poreikį, mes tikrai e, labai palaikome šią idėją. E, manau, kad vienas iš geriausių kontrolės mechanizmų yra būtent e, e, nustatyti reikalavimą, kad piliečiai, apie kurios renkami duomenys, būtų informuojami apie tai, kokius duomenys apie juos renka. Nes turbūt niekas taip nedisciplina tarnybų kaip galimybė, kad kažkoks tai žmogus jėga pasirodys ir pareikalaus, kad aš norėčiau susipažinti su tais duomenimis, kuriuos jūs apie mane surinkote, norėčiau pažiūrėti, kaip jie yra saugomi ir panašiai. Aš manau, kad daugelis tiek privačių, tiek e, visuomeninių organizacijų labai norėtų užtikrinti tokį skaidrumo lygmenį ir mes tikrai sulaukime platus palaikymą. Orin e, teisingai klausė, kaip šitas problemas galima būtų išspręsti ir aš manau, kad na, E, geriausia, ką galiu padaryti, tai iš tikrųjų būtų, pateikim, konkrečių rekomendacijų. Pavyzdžiui, privatumo akto galimi pakeitimai būtų vienas iš labai konkrečių žingsnių. Taip pat, e, jeigu e, vartotojų privatumo apsaugos teisės aktas būtų brimtas ir patvirtintas, vėlgi tai būtų labai konkretus žingsnis. Iš viso, jungtinėse valstijose, jūs klausėte, ką jungtinėse valstijose mes darome. Jeigu konkrečiai kalbėsim apie užsienio žvalgybos teisės aktą, E, ir NFF, ir CLU ir daug kitų organizacijų analizavo šios dokumentus, mes sutikinėme su prezidentu ir jo administracija, mes renkame įvairias teisinės nuomonės. Šiuo klausimu mes rinkome naujų duomenų, kurių anksčiau negalėjome gauti apie tai, ką daro, kaip naudojasi šiam teisėm e, įvairios institucijos. E, taip pat mes esame pasirengę padoti ieškinius nukreiptus prieš vyriausybę ir jos agentūras. Na ir e, visą tai labai svarbu, kadangi tokiu būdu mes stipriname atskaitomybę ir mm, įvairių valstybinių agentūrų priežiūrą. Tačiau, kaip sakiau, nebūtinai visos šios priemonės padės pagerinti padėtį Europoje. Na ir dar vienas klausimas, e, būtent e, informacijos laisvės įstatymas kada mes kalbame apie piliečių teisės, apie informacinę visuomenę, mm, esame keleto įvairiausių e, veiklos įčių, kurias vykdo vyriausybės ir e, kur mes atžiai stebime. Pati ta informacija, kurią atskleidė panas Naudinas, iš tikrųjų turbūt gerokai prisidėjo prie to, kad e, daugiau informacijos tapo šiaip prieinama. Ir mes turime tęsti spaudimą, mes turime reikalauti skaitomybės apie tai, ką daro vyriausybė ir jos agentūros, nes žmonės turi teisę žinoti tai. Ačiū. E, Mm, iš tikrųjų e, gana įdomi jūsų mintis apie tai, kad e, padorios, sąžiningos organizacijos, skaidrios organizacijos e, mm, turėtų būti pasirengę piliečiams suteikti informaciją apie tai, kokią informaciją saugom. Nes kai aš pabandžiau kreiptis, JAV institucijos tikrai nebuvo linkusios tos informacijos atskleisti. E, dabar kita mūsų pranešė. E, Na, aš irgi mėginsiu atsakyti jos klausimus. Vienas iš klausimų buvo, e, kas atsitiktų, jeigu e, Europos ar kai kurios kitos organizacijos e, panašiai sektų ją piliečius ir bendrovės verslą, kaip tai buvo padaryta, tarkim, su Europos institucijomis. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad už Atlanto kiltų didžiulis sujudimas, didžiulis pasipiktinimas. Uh, E, e, taip jau suklostė, kad e, NSI pasinaudojo tuo, kad daug interneto komunikacijų yra priklausomas nuo JAV esančios infrastruktūros ir be abejo tai buvo piknučiavimas. Kalbant apie skaidrumo pranešimą, aš bijau, kad šitas pranešimas pasirodys per vėlai ir jo poveikis tikrai nebus pakankamai veiksmingas. E, kalbant apie sekimo sistemą, iš tikrųjų, mes, pavyzdžiui, visi žinome, kad šiaip jau turėtų būti teismo orderiai sekta, tačiau jeigu realiai pasidomėm, kiek iš tikrųjų tokių stebėjimų buvo atlikta pagal teismo orderį, tai skaičius būtų jokingai mažas, būtų 12 gal bylų ar panašiai. E, na, gali kilti klausimas, aišku, kur e, visi žiūrėjo iki šiol, kur, ką veikia, pavyzdžiui, interneto apsaugų teikė ar kai kurie kiti E, mes žinome, kad, pavyzdžiui, Google e, veikia kur sėkmingiau daugelis e, telekomunikacinių kompanijų. Ir mes daug metų stengiamės uh, spausti telekomunikacijų kompanijas, pavyzdžiui, mėginame sužinoti, kiek laiko yra saugomi duomenys uh, įvairių amerikiečių, Amerikos piliečių uh, įvairios komunikacijos. Uh, pavyzdžiui, kiek yra saugomi tam tikri mokesčių duomenys, kurie yra pateikiami elektroninį formatą ir panašiai. Tiesą sakant, niekada nesulaukiau uh, E, e, atsakymų. E, pavyzdžiui, vienu atveju, kada mes kreipėmės nacionalinę agentūrą, galų gale viskas buvo nuleista kažkokie tai nereikšmingai vietiniai regioniniai institucijai ir jinai pateikė mums tą informaciją, gan detaliai, tačiau telekomunikacijų kompanijos tikrai neteikia informacijos Amerikos piliečiams. Ne, aš manau, kad dabar E, kol kas ta informacija yra neteikiama e, dangstantis verslo interesais. E, tačiau ypatingai kalbame apie tarptautinės komunikacijas, vargu ar kas iš esmės galėtų greitai pasikeisti. Kalbant apie kai kurius kitus teisės aktus, E, pažiūrėjau, foje. E, iš tikrųjų, tai galbūt ir gražiai skambantis dokumentas, tačiau jis yra visiškai neveiksmingas ir Snaudinas klys informacija e, kaip tik pailustravo tai. Ir nei Siditiniai, Sėlių, nei kiti negavo reikiamas informacijos apie tai, E, kokią informaciją remiasi tos agentūros rinkdamas šitus duomenis ir galų galia prireikia iš tikrųjų tokio, sakykim, taip, e, pranešinėtojo kaip Snaudenas, kuris galų galia atskleidė visą tą slaptą informaciją. Aš galčiau taip pritarti pono Rotenbergu, kad iš tikrųjų e, e JAF veikiančių pilietinių organizacijų spaudimas, jeigu ir pasieks kokių nors rezultatų pačiose JAF, tai vargu ar iš esmės ką nors pakeis e, situacijoje susijusiu su užsienio piliečių stebėjimu, stebėj, ypatingai užžiūrėje Europoje ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, šituo, šito požiūriu mes nelabai daug ką galime nuveikti. Kągi, ačiū, to mes e, baigėme pirmą klausimą ratą, dabar pradėsime antrąjį. Aš turiu penkis užregistruotus e, kalbėtojus ir prašyčiau galbūt daugiau klausinėti apie galimus rezultatus, piknidžiavimo duomenimis ir panašiai. Aš turiu ponę Latford, ponę Vaitenbrochen ir keletą kitų. Ar dar būtų norinčių pasakyti, jeigu ne, tada aš uždarau saršą, ponė Marvai, prašau. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Ačiū. Norėčiau už, vengriškai užduoti savo klausimą. nes panašu, kad vyksta nesveika konkurencija tarp Junktinio Amerikos valstijų ir mūsų. Nes kai vyko klausimai apie teisų pažydinėjimus Vengrijoje, tuo metuose klausimuose buvo kur kas daugiau dalyvių. Ir dabar mane stebina, kad čia yra tiek mažai dalyvaujančių, kai buvo tavareš surenkti klausimai, tiek tuščių kėdžių nebuvo. Pono tavareš irgi netgi nėra salėje, nors, nors jis pats save pristato kaip kovotoja už, te, už laisvės ir teisės. Taigi, norėčiau paklausti, kodėl toks didžiulis yra toks susidomėjimo trūkumas, kalbant apie tokius nelegalius JAV veiksmus. Ar tai 84 metų Orvelio scenarijus, su kuo yra susijęs tas masinis duomenų kaupimas, kodėl amerikiečiai renka duomenis apie europiečius ir savo piliečius. Na, jie teigia, aišku, jie meluoja, kad tie duomenys jiems reikalingi kovoje su terorizmu. Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus supranta, kad tai yra melas, nes priešingų atveju jie nesiklausytų Brazilijos prezidento pokalbių ir nesiklausytų pokalbių jungtinių tautų štabe ir nerinktų medicinių ar bankų duomenų. Taigi, jeigu kalba eitų apie kovą su terorizmu, tai žinoma, jie užkirstų kelią karui, kuris tik tai propaguoja ir terorizmą. Taigi, jūsų žiniomis, kokiais tikslais yra kaupiami tie duomenys, kam jie nori juos panaudoti. Ir trečiasis mano klausimas, paskutinis klausimas, piliečių laisvių sąjunga, kitos nevyriausybinės organizacijos. Kaip jūs ketinate apsaugoti ir apginti poną Snaudeną? Ir dar vienas mano klausimas. Kas aps, apgins poną Snaudeną pirmininkė ponė Morvai, dabar kita kalbėtoja ponė Sipil. Ačiū. Pasistengsiu trumpai užduoti klausimą. Labai malonu buvo išgirsti, nes net iš piliečių laisvių organizacijų JAV, kad duomenų rinkimas yra tikrai per toli siekianti žingsnis netgi po rugsėjo 11-osios įvykių ir jūs patys kalbate, kad trūksta privatumo ir duomenų apsaugos. Mano klausimas štai koks, jeigu būtų kalbama apie vyriausybės reakciją ir galbūt būtų imtasi priemonių bent jau dėl JAV piliečių. Ar tai vyksta dėl to, kad vyriausybė pripažįsta, kad galbūt persistengė, ar tai tiesiog toks tik tai pranešimas, bandant nutraukti diskusijas, kaip jūs vertinate tą veiksmą ir ar, ar turite kokių tai žinių, informacijos, kaip būtų galima vesti tas diskusijas tarp JAV ir ES. Aš sutinku su Mark Rotenbergu, kad elgtis lyg niekas neįvyko ir toliau dėrėti su JAV tikrai tokiu būdu nieko nepasieksime, nes jeigu teisingai jūs supratau, piliečiai JAV patenkinti tuo, kad sekami jų žmonės, bet panašu, kad kažkas yra daroma šioje srityje ir ta situacija juos tenkina, bet panašu, kad jiems nelabai rūpi, kas yra daroma su europiečių duomenimis. Ir ponas Rotenbergas teisingai pasakė, kad reikia stabdyti susitarimus nes to suinteresuota ne tik Europa, bet ir JAV. Galbūt turite ir kitų minčių, kaip būtų galima toliau diskutuoti Europoje, kaip Europos piliečių laisvių organizacijos ir amerikietiškos tokios organizacijos galėtų tarpusavėje bendrauti. Ponas Brons. Saugumo agentūra, kaip ji tuos masinius duomenis išgauna? Aš faktais nebejoju, tačiau ar jie identifikuoja organizacijos menų sąrašą, iš tų duomenų parengia tuos sąrašus arba atsitiktinai tą daro, tačiau armija žmonių turėtų tą daryti. Ir kiek amerikiečiai atsiduria nepalankioje situacijoje, pavyzdžiui, jeigu yra politinio pobūdžio tokie ne, visiškai ne, netiksliniai pokalbiai, ar, ar tokie yra rinka, renkami ir kaip tai gali atsisukti prieš tų žmonės. Ar yra numatomi kokie tai teisiniai ieškiniai ir kiek yra pažengę diskusijos JAV kas reikalauja, kad toliau būtų sekama, kokios interesų grupės, kokie lobistai to reikalauja ir kokios e, interesų grupės bando užkirsti kelią privatumui. Ar tai visiškai, nors kiek yra susijęs su užsienio valstybėmis ir ar duomenys yra perduodami trečiosiam šalims. Ponas Badenas labai įdomiai praeitą savaitę pasakė, kad stebėjimo problema didžiausia ne naudojimo paskirtis, bet tai, kiek tai paveikia stebėjimo žinias ir kiek tai gali pakengti aktyvizmui ir žmonių norui netgi prisijungti prie tokių internetinių svetainių. Tai yra gal kažkoks kitas paslėptas tikslas. Saugumo tarnybos ne visuomet elgesi pagal privatumo įstatymus taip, kaip mes elgiamės. Ir padarinys yra štai koks, nesvarbu, kokių būtų imtasi teisinių pokyčių poveikis bus nedidelis. Ir dar viena pastaba dėl lankymo. Dėl to, kiek yra čia dalyvių. Aš manau, kad būtų daugiau dalyvių, jeigu 24-osios šiandienos ir, šiandienos ir, trečia, ir ketvirtadienio e, klausimai vyktų per vieną dieną. Tada ir daugiau mūsų čia būtų. Pirmininkė. Dėja, aš nesu už tai atsakinga ir kad mums trūksta tų posėdžių. Ponas Vaiden. Weidenholzer. Ich möchte mich bedanken für diese ausführlichen Informationen und auch äh, darüber. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Panašu, kad JAV vykstančios diskusijos yra vaisingos ko gero, JAV situacija ir pagerėja, bet Europoje tai ne. Aš norėčiau pasidomėti štai ko. Taip, esu e, įsitikinęs, kad turėtų būti glaudesnis bendradarbiavimas tarp JAF ir ES tiek parlamentinių lygių, tiek ir tarp visuomenių. Ir kaip mus vertina amerikiečiai? Ar mes vertiname rimtai, Ką mes turėtumėm daryti, jeigu mes vertinami nerimtai? Galbūt nepakanka kalbėti vien tik tais apie tai, kokie susidarimai jau sudaryti ar kokių reikia, man atrodo, to nepakaktų. Ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai ir galiausiai pane Latvart. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Markui ir Catherine už tai, kad padėjo. Mes iš EPIC SLAU gavome daug, daug pagalbos. Ir būtų kvaila dabar mums kariauti su JAV, nes tų interesų yra tiek daug bendrų ir man čia problema pagrindinė ne ta, kad mes čia dabar bandome prieš pasityti save JAV, bet tiesiog čia yra pilietis prieš pastatomas valstybei ir domenų kontrolieriams. Taigi reikia surasti būdų, kaip būtų galima protingai padaryti spaudimą ir vyriausybėms, ir verslui. Ir aišku, čia ne vien tik tai saugumo agentūra, nes GHS Q ir prancūzų slaptosios tarnybos tą daro, čia reikia to nepamiršti. Taigi, mes ir Europoje viduj tikrai turime problemą dėl to, kad per daug esame sekami žvalgybos tarnybų. Taigi procesą suvaldyti nėra lengva ir kaip daryti spaudimą taip, kad savo nepakenktumėme, aš asmeniškai manau, kad sutarties dėrybų suspendavimas būtų visiškai pakenkimas patiems savo. Mes turime pasinaudoti galimybėmis ir kažkaip suartėti, kiek įmanoma, ir surasti protingų būdų. Vienas jų būtų būtent per verslą, per tai, kad jie domisi duomenų saugos taisyklėmis, surasti tų sprendimų, ir tokiu būdu įtikinti kongresą. Sophie Intveld ir aš turime sukaupę patirties. Senato žvalgybos komiteto vicepirmininkė, kuri visiškai nes, nesirūpino užsieniečiais, kad jie buvo kankinami ir pervežami. Taigi, ne apie tai aš kalbu, bet manau, kad mes turėtumėme čia suvienyti pajėgas kažkaip nes kitaip nematau sprendimo. Ir norėčiau Marko konkrečiai paklausti. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia reikalauti, jo kongresas numatytų teis, teis, atitinkamus teisės aktus dėl saugiklių e, europiečiams, bet amerikiečiams tai visiškai nepadėtų. Privatumo įstatymas yra visiškai naudingas tik tai e, amerikiečiams, ar, argi ne? Pirmininkė, taigi tiek buvo klausimų, galbūt e, dabar atbulinę tvarką. Pakviesiu pirmiausia ponia Kramp. Ačiū. Čia nemažai klausimų buvo, aš pamatysiu juos pakomentuoti ir, ir po to gal um, kolega kitus aptars. Vienas jų buvo apie Snaudeną. Ar yra kas nors daroma, kad jam būtų padėta JAV? Mūsų organizacija jau viešai yra paskelbusi, kad mes esame labai dėkingi už jo indėlį į tai, kad buvo visuomenė informuota apie šias programas. Uh, ir esame pasirengę e, koordinuoti veiksmus, bandant jį apginti, jeigu to prireiks, jeigu prireiks tos gynybos JAV. Nemažai klausimų apie tai, kaip agentūra, NSA agentūra ištraukia tos duomenis. E, įvairiai, įvairių programų atveju, tam tikrų programų atveju masiškai yra renkami duomenys, nediferencijuotai gaunama prieiga prie duomenų kitose e, yra naudojama kita sistema yra renkami duomenys iš konkretaus regiono ar valstybės, taigi tokio bendro atsakymo nėra, bet tikimės, kad kiti Snowden, kita Snaudeno pateikta informacija leis mums geriau suprasti ir galbūt nebūtinai netgi, netgi tik iš Snaudeno atskleistų dokumentų gausime tos informacijos dabar, kokį poveikį tas sėkimas duoda. Uh, Mes, kai patikėme bylą dėl masinio prisijungimo ir sėkimo programos, manome, kad žmonės kalbėdamėsis, bijos kalbėtis tokiamis organizacijomis kaip, kaip mūsų organizacija, nes žino, kad mūsų ryšiai yra stebimi. Na ir aš sąjungo, savo sąjungoje kalbuosiu su įvairiais žurnalistais ir per pastarusius keturis mėnesius uh, niekuomet anksčiau tiek nesulaukiau tų reporterių ir žurnalistų, kurie pasako, kad aš tikrai labai bijau teikti informaciją apie saugumo agentūrą. Viskas prasidėjo prieš Snaudeno atskleistus faktus. Tapo aišku, kad kai kurie interneto tiekėjų, tam tikri interneto tiekėjai yra sek, sekami ir kaupiama yra informacija ir tiesiog žmonės dabar uh, bijo, jie supranta, kad tokios programos reiškia, kad dar artimiau yra sekamas jų gyvenimas ir, ir dėl to žurnalistai to bijo. Ir aš labai dėkinga tiems žurnalistams, kurie nebijo atskleisti informacijos parašti straipsnio apie tai. Ir kurie atskleidžia, atskleidžia informaciją, žino, kaip su jie elgtis ir tikrai susilaukia šiokios tokios institucinės paramos, bet suprantu, kad tas darbas tikrai nėra lengvas. Buvo klausimas apie tai, ar yra piknaudžiaujama tais duomenimis. Uh, Tai yra aštrus klausimas, nes tie, kurie nedirba vyriausybėje, mes tiesiog negauname informacijos apie tai, kaip naudojami yra duomenys. Administracija kartais e, anegdotiškus tokius pasakojimus pasakoja, tvirtina, kad e, tam, tam tikros e, stebėjimo ir sėkimo programos reikalingos teroristams susekti, bet ar klaus, kai, kai klausima, ar neįmanoma gauti tos informacijos kitais šaltiniais, jie sako, kad galbūt būtų, bet nelabai aišku. Taigi aš manau, kad mes Junktinėse Amerikos valstijose priklausome daug nuo kelių kongresmenų, kurie turi prieigą prie informacijos, informacijos, kurios negauna visuomenė ir tokių programų etiškumas, e, tos, to masinių sekimo programų etiškumas ir proporcingumas. E, kai yra renkami telefoniniai duomenys absoliučiai apie visus, na, tai iš tiesų kelia daug klausimų. Dabar Markas papildys. Ačiū dėl pono Snowden. Aš paprašysiu, kad uh, Vienas iš kolegų, kuris pasistakys antrame diskusijoje etape, atsakytų į tą klausimą. Jis gal turi daugiau informacijos. Taip pat buvo teirautasi, kodėl yra renkami duomenys. Na ir leiskite man pateikti mano požiūrį. Tie duomenys, kurie yra renkami viešai, padeda formuoti e, viešasias žinias. Tie duomenys, kurie uh, renkami slaptai, yra panaudojami galios ir kontrolės įgyjimui. Demokratinės e, vyriausybės taip elgesi, jos nori įgyti daugiau galių ir geriau kontroliuoti piliečius. Taip pat buvo teirautasi dėl pokyčių JAV. Mes palaikome atvirą dialogą su visuomenė. Baltieji rūmai taip pat e, stengiasi įsiklausyti ir tai, ką sako ES lyderiai. Ir e, Europos šalių e, vadovai išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad yra šnipinėjami vyriausybės pareigūnai. Ir man atrodo, kad būtent dėl to, JAF reagavo būtent taip. Taip pat buvo teirautas, ką konkrečiai veikia NSA. Na ir mes patys bandome tai išsiaiškinti. Mano organizacija EPIC e, tam panaudoja savo išteklius ir Catherine e, organizacija e, daro tą patį, mes organizuojame konferencijas tam, kad galėtumėm susidaryti geresnį visos situacijos vaizdą. Aš e, esu susipažinęs ir e, su teismo sprendimais, kur kalbama apie tai, kaip buvo vykdomos tos sėkimo programos. Na ir teismo sprendimo, sprendime teigiame, kad buvo pažeisti įstatymai, taip pat ir konstitucinė teisė. Panas Weinholz klausė, e, Ką toliau ketina daryti JAV dėl to tarptautinio susirūpinimo? Na, man atrodo, kad JAV kol kas dar negalvoja apie globalią NSA veiklos dimenciją. Mes žinome, ką apie tai mano Obama, Angela Merkel, jie apie tai kalbėjo, kai vyko rinkimai Vokietijoje. Na, bet daug žmonių dar apie tai dar nelabai daug žino. Taip pat buvo išsakyta um, ir protingų minčių apie tai, kad reikėtų vengti politinių kovų. Aš tikrai tokias mintis gerbiu. Kalbant apie JAV ir Vokietijos santykius ir dom, asmens domenų apsaugą, tai pasakysiu štai ką. Draugai draugų nešnipinėjo, tokia frazė buvo ar laiške. Bet yra skirtumas tarp šnipinėjimo ir bandymo nustatyti, kad kažkoks tai žmogus kelia pavojų visuomeniai ar tiesiog paprastas kolegos ar draugo šnipinėjimas. Taigi čia yra du skirtingi dalykai, manau, kad tuo galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Ačiū. Taigi, jūs pasakėte, kad jūs šnipinėjate tik, kai kyla potenciali grėsmė jūsų nacionaliniam saugumui. Na, man galbūt taip ir netrodo, bet kokia atveju labai ačiū visiems už pasisakymus. Esu tikra, kad e, mūsų komitetas ir toliau palaikys ryšius su jumis. Galbūt mes turėsime jums ir daugiau klausimų atlikdami savo tyrimą, bet šiandien jums dėkoju. Labai ačiū. Netrukus galėsime perėti prie antros mūsų sesijos, bet prieš tai norėčiau pažymėti štai ką. Europa, atsiprašau, JAV institucijos buvo pakviestos atvykti į šį komiteto posėdį, tačiau institucijos iš JAV atsisakė. Pacituosiu, ką mums parašė. Mes labai apgailestaujame, tačiau tikrai nenorėtumėm, tačiau tikrai negalėtumėm padrasinti mūsų pareigūnų dalyvauti šiame posėdėje. Mes į ankstesnį posėdį kvietėme uh, atstovus iš Niderlandų institucijų. Jie atsisakė, pakvietėme ir Junktinės karalystės institucijų atstovus, bet vis dar laukiame atsako iš jų. Taigi, žinokite, kad mes visus kvietėme, bet daugelis atsisakė. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti e, tokių e, laiškų kopijos, e, Tikrai labai norėčiau turėti tokią kopiją, kad ją galėčiau pasidalinti su rinkėjais. Pirmininkė, ačiū. Na, man atrodo, čia jokios paslapties nėra, galiu paprašyti, kad sekretariatas tai padarytų. Kągi, labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti į priekį kitus mūsų kalbėtojus. Dabar kalbėsime apie demaskuotojų veiklą. Viena vertus apie jų teisinę apsaugą, na, o antra vertus taip pat e, kalbėsime ir apie teisės instrumentus, kurie skirti skaidrumui, bet dėja tie teisės instrumentai nelabai gerai veikia. Dabar mes išklausysime tris pasisakymus. Visų pirma kalbės ponas e, Tomas Drake Jis anksčiau dirbo NSA, toliau vyks videokonferencija su ponu Kirk Vybe, jis taip pat anksčiau dirbo analitiku NSA, taigi jis yra Vašingtone, bet jį matysime videokonferencijos pagalba. Na ir galiausiai Ani Makon, ji taip pat anksčiau dirbo MI5 žvalgybos tarnyboje. Prašom visus į priekį. Prašom. Okay. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right, sorry. Okay, we're going to uh, ask each of you to... Uh... Kągi, norėčiau visų paprašyti kalbėti po 15 minučių, kadangi turime kadangi vyks ir videokonferencija, tai prašau laikytis nustatyto uh, laiko. Aš norėčiau paprašyti pono Drake pradėti diskusiją. Jums skirta 15 minučių. Home Affairs Committee for inviting me to speak before your critically important public hearings and the challenge. Aš labai norėčiau padėkoti šiam komitetui už tai, kad mane pakvietėte čia pakalbėti apie JAV žvalgybos programas, apie tai, kokį poveikį tai turi piliečiams tiek JAV, tiek ir Europos Sąjungoje. Taigi, E, ko gero reikėtų kalbėti ir apie tai, kaip buvo e, bendradarbiaujama su mobilaus ryšio operatoriais, šnipinėjant piliečius. Taip pat reikia pabrėžti, kad toks e, šnipinėjimas vyko paslapčia. Pirmininkė, vertėjai prašo gerbiamo kalbėto kalbėti lėčiau, nes kitaip jo neįmanoma išversti. Taigi, Man teko skraidyti žvalgybiniu lėktuvu šalto karo metais iš Europos teritorijos ir mūsų pagrindinis žvalgybos taikinys buvo rytų Vokietija. Tačiau aš niekada negalėjau įsivaizduoti, kad uh, dabar JAF naudosis uh, savo pačių piliečių šnipinėjimui ir taip pat milijonų kito likusio pasaulio piliečių e, žvalgybai ir šnipinėjimui. Ar mes tikrai norime tapti e, slaptosios žvalgybos valstybė, kur visi įtarė visus, kur piliečiai e, praranda apsaugą ir kur bet kokie įstatymai, kuris mėginam apsaugoti tą privatumą, yra tiesiog nemalonios kliūtis kurios e, trukdo rinkti visuotinius duomenis e, apie savus piliečius ir apie mūsų sąjungininkus. Deja, dabar toks stebėjimo režimas e, išaugo į pasaulinę sistemą, kuri siekia kur kas toliau negu tiesiog tarptinio terorizmo persiekiavimas arba kitokia kova su tarptiniu nusikalstamumu. Ir iš tikrųjų mes tampame kažkokią tai šešėlinę, žvalgybinę valstybę, kuri mėgina savo įtaką plėsti ir tokiu būdu netgi pakerta pačios valstybės, pačios visuomenės pagrindą, e, žlugdo piliečių pasitikėjimą ir pakerta komercijos bei prekybos pagrindus, e, pagrindus pasitikėjimą. E, Mm, kitų valstybių piliečių bei uh, pačių valstybių suvereniteto pažeidimas iš tikrųjų e, e, negali būti pateisinamas e, vien tik tai e, būtinybė stebėti tuos, kurie realiai gali mums pakenkti. E, kai nacionalinio saugumo tarnybos daugiau negu noriai E, naudojasi, piknaučiauja įvairiausių internetinių bei kitų komunikacinių technologijų e, silpnybėmis ir e, piliečiai nebegali būti tikri, kad jų kasdieninė veikla, kasdienės operacijos nestebimos, labai sunku užtikrinti apskritai visuomenės pasitikėjimą. Iš tikrųjų, nekas kito, kaip tik tai mūsų pačių piliečių ir mūsų valstybių suverenitetas pakimba ant plauko, kada mes matome tokią e, veiklą. Snaudinas atskleidė, kad e, NSA e, kasdienių pagrindų tiesiog reguliariai pažydinėdavo tiek savo piliečių, e, tiek ir ne ją piliečių kertinės teisės ir laisvės. Ir aš tikrai žinau, kadangi aš e, E, mačiau, kaip šita e, žvalgybinė valstybė įleido šaknis ir ėmė stiprėti būtent po rugsėjo 11. E, aš žinau, kad netrukus po šios datos prasidėjo stambaus masto vietinės stebėjimo operacijos, kur buvo renkami elektroninio pašto pranešimai, buvo stebimi telefono pokalbiai ir panašiai. E, ir iš tikrųjų buvo pradėtas toksai netrankinis visuotinis stebėjimas ir sėkimas. Ir visą tai e, yra iškus nukrypimas nuo konstitucinių nuostatų. <clears throat> JAV e, vyriausybė nukrypo nuo tarptautinių normų ir pažeidė daugybę tarptautinių sustarimų, kurie buvo sudaryti dar 7-8 metyje. Ir aukščiausiame JAF vyriausybės lygmenyje iš tikrųjų buvo priimami sprendimai, kurie e, daugelį atveju nebuvo visiškai būtini, kadangi e, buvo daug teisėtų priemonių, kurios galėjo iš tikrųjų e, nekiek neprasčiau e, padėti JAV žinyboms surinkti reikiamus duomenis, nepažydžiant piliečių privatumo principą. Man teko tiesiog kalbėti su Ansai biuru Ir e, vėliau 2002 e, metais e, prasidėjus kongresiniam tyrimui, aš buvau vienas iš tų informatorių, kurie atskleidė informaciją apie įvairius piknaudžiavimus ir pažeidinėjimus E, nuo 2003 metų iki 2005 metų e, skambėjo ne vienas skandalas ir e, viena iš tokių masinio sėkimo programų buvo iš tikrųjų daug brangesnė ir daug mažiau efektyvi, surinkant kritinės svarbos informaciją, negu tikslinės informacijos. Na ir aš iš tikrųjų tapau to informatorium, to pranešėjų, todėl, kad uh, E, tai, kirtosi, tai ką aš mačiau, kirtosi su mano asmeniniais įsitikinimais, su mano e, teisingumo jausmu. Ir 2006 metais aš e, sąmoningai pasirinkau šitą kelią ir nusprendžiau paskelbti viešai apie nekonstitucinės ir slaptas žvalgybos programas. Tačiau užuot ėmusi spręsti E, šitas susikaupusias piknaudžiavimo problemas e, savo žinybos vyriausybė e, iš tikrųjų ėmėsi persikioti mane. Būtent aš tapau taikiniu ir, su pirma, turėjau atsisakyti savo karjeros valstybės tarnyboje, patekau į duosius saršus, neturėjau pajamų ir Kita vertus, to pačiu turėjau sumokėti didžiulės išlaidas susijusias su bilinėjimusi, Na ir galų galia buvo pakesti įvairūs kiti finansavimo šaltiniai. Buvo, aš praradau pensijos santaupas, aš praradau šiaip savo santaupas, nebegaliu sumokėti už e, nekilnojamą turtą. E, ir tai dar buvo tik tai pradžia. Na iš tikrųjų toks likimas laukia ne vieno informatoriaus. E, vyriausybės yra pasirengusios imtis labai kraštutinių priemonių prieš tuos, kurie ryštasi atskleisti įvairiausias blogybės, įsišaknyžias e, e, valstybės institucijose. Ir nepaisant viso to, e, mes dabar atsidurėme epochoje, kada bet kokia informacija skleista, e, net jeigu jinai nieko bendro neturi su nacionalinio saugumo režimu, ne, nepažeidžia nacionalinio saugumo interesų, vis tiek visą tai iš karto yra, visam tam iš karto yra priklijuojama e, kriminalinė etiketė ir prasideda įvairaus lygio e, persiekimas. Aš padarius, ką galėjau, mėginamas apsaugoti JAV piliečių suverenumą, e, kurį taip e, beskrupulų pažeidinėjo be jokių iškių priežasčių mano paties, e, mano paties šalies vyriausybė. E, vien dėl to, kad e, vyriausybė slapta naudojosi ir piknaudžiavo e, e, savo galiomis, savo įgaliojimais, be jokių aiškių priežasčių, be jokio ypatingo reikalo. Aš nusprendžiau e, prabilti garsiai, kadangi negalėjau taikyti su tuo e, masiniu elektroniniu sekimu. E, tačiau man buvo iškelta vėliau e, dešimt vyriausių kaltinimų, kurių suminė bausmė būtų 35 metai kalinimo. E, Na, ir vyriausybė iš tikrųjų e, e, išusinė visus galimus duomenis ir aš tapau faktiškai valstybės priešu. Aš tapau pirmasis e, toks informatorius persiekiamas tokiu mastu po Davido Salbaurio, kuris buvo e, stipriai persikėjimas maždaug prieš dešimt metų iki manęs, e, tačiau tuo metu tos priemonės buvo daugiau nukreiptos prieš šnipus, o ne prieš e, tokius e, informatorius, kurie ryštasi prabilti. E, na, iš tikrųjų, tai, aš negaliu to vertinti kitaip, kaip tik tai vyriausybė siekia uzurpuoti absoliučią valdžią ir e, nuslapinti bet kokią kritiką kylančią iš vidaus. E, ir kada mes pasiekiame tokį, tokią būseną, tokį lygį piliečiai tikrai turi labai aiškiai suprasti, kas jų gali laukti ateityje, kada jų elementarios teisės ir laisvės gali būti apimtos, dangstantis nacionaliniu saugumu, net neklausiant jų sutikimo. E, įvairiausių grėsmių, mosavimas įvairiomis grėsmėmis, ar jos būtų tikros, jos būtų menamos, įsivaizduojamos, e, yra skirtos tam, kad būtų e, sukurta baimės atmosfera, kuri leistų vyriausybė nebaudžiamai piknaudžiauti savo valdžią įgaliojimas. Tai yra konstitucijos pažeidimai, tai yra demokratijos tiek mūsų šalyje, tiek tapnimas tų pažeidimas. Ir, ir, ir, vėlgi mes matome grėsmingų apraiškų, netam tikrų įvykių, kuriuos e, jau nekartą esame matę istorijos e, eigos procese. Ir, e, tai yra akivaizdus piknaudžiavimas, galiojimas dangstantis teisinę sistemą, teisinės sistemos spragomis, veikiant šešėlį ir iš tikrųjų e, e, persekiodama tokius e, informatorius vyriausybė atsiunčia aišku signalą, ką jinai yra pasirengusi padaryti, mėgina su E, tiesiog e, sutraiškyti visas tokias iniciatyvas, e, tokiu būdu kurdama pagrindą policinės valstybės įsigaliojimų JAV. Ir mes jau žinome tokių pavyzdžių pasaulio istorijoje. Be privatumo, be aiškios domenų apsaugos negalime kalbėti apie jokį piliečių suverenumą ir saugumą. Ir, kaip jau sakiau, vyriausybė tai daro sąmoningai, sistemingai ir slaptai. Ir nepaisant to, kas būtų kalbama, e, nepaisant to, kad ir dangstomas, jog visi šitie žvalgybiniai duomenys e, yra nukreipti tik tai prieš galimus e, tariamuosius teroristus, vis dėlto iš tikrųjų renkami duomenys yra kur kas platesni ir tikrai netitinka tų tikslų, kurie deklaruojami. Šitie surinkti duomenys apie piliečius tampa slapta vyriausybės nusavybė E, kuri paprasčiausiai yra laikoma, e, kol gali pastaikyti patogi proga, jeigu kartais reikėtų imtis priemonių prieš vieną ar kitą pilietį. E, senatorius Frankčioč pasakymų metu, dar 70 metais, kada buvo e, tyrimas e, dėl piknaudžiavimo žvalgybinėmis įgaliojimus, e, ir jo žodžiai buvo tokie, kad jau kada nors šito šalis įgalios e, diktatūra, e, iš tikrųjų surinkta informacija e, suteiks diktatoriui neįtikėtinų galių ir vargu ar bus galima ką nors padaryti, kadangi esamos technologijos šiuo atveju atrištų tokia diktatūrai visas rankas. Na ir vyriausybė neturėtų E, argumentuodama to, kad reikia ginti savus piliečius, e, dangstytis to ir e, šnipinėti visą likusį pasaulį, to pačiu mėgindama sužlugdyti visus, kas mėgina atskleisti šitą pažeidinėjimo mastą. Todėl aš raginčiau visus pirmiausiai ginti labai aktyviai savo laisvę, savo teisės ir taip pat užstoti ir ginti tuos, kurie ryštasi atskleisti šitos e, nusikaltimus, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų kažkokia valstybinė žvalgybos agentūra, ar tai būtų e, kokia nors kita, kad ir privati institucija. Na ir ta informacija, kurią mes matome dabar atskleis apsaulimas, iš tikrųjų e, suteikia galimybę e, plačiai žvalgybiniai veiklai viso pasaulio mastu e, ir leidžia rinkti informaciją praktiškai bet kur ir iš bet kokių šaltinių. Kaip valstybės narės galėtų e, kovoti su tuo? E, be abejo, mes matome, kad e, tokių informacinių sistemų e, turimas galimybės leidžia surinkti duomenis, e, surinkti slaptą informaciją tiek apie verslą, tiek apie e, valstybinės organizacijas ir panašiai. E, labai svarbu, kad valstybės narės pasirūpintų tuo, kad būtų įsteigtas, įsteigti savi interneto paslaugų teikėjai, kurie galbūt šiek tiek sklaidytų tą informaciją. Aš atmetu visus e, e, bandymus e, savai pateikti savo persikėjimų istoriją. Ir paskutinis dalykas, ko reikia laisvai visuomeniai, tai kažkokia tai skaitmeninė tvora, spigliuota viela, kuria būtų aptverta viena ar kita visuomenė. E, ir tai galų gale pakirstų pačius mūsų žmogiško rūmo pagrindus. Dėkoju už pareiškimą. Dabar video ryšys yra užmėgstas su ponu Bieber, kuris yra buvęs nacionalinės saugumo agentūros vyresnysis analitikas. Sveiki, ar girdite? mus. Labą dieną Europai. Pone Aguilar, Libe komiteto nariai, Europos parlamente, sveikinimai iš Vašingtono. Labai malonu šiandieną čia kreiptis į Jūs ir pasakoti apie labai svarbius klausimus visoms civilizuotoms tautoms. Tautoms, kurios mano, kad duomenys turi būti apsaugomi. Mes Junktinėse Amerikos valstijose, kai kurie individu, individai suvaidina labai svarbu vaidmenį keičiant konstituciją, taip, ko nematėme jau šimtmečius. Aš turiu omenyje ketvirtąją pataisą, pagal kurią yra užtikrinama piliečių teisė į privatumą. Taip pat labai svarbu parodyti, kodėl žmogaus privatumo teisės gali būti pažeidinėjamos. Tokiu būdu saugumo agentūra pakeičia visą konstitucijos kalbą, o buvęs direktorius Michaelas Heidenas pareiškė, kad operatyvinė kalba ketvirtoje pataisa nebuvo galima priežastis, bet galimas įtarimas. Heidenas padarė tą skirtumą tarp savo agentūros veiksmų ir griežtų draudimų. Ir jis pats gali nuspręsti, kas yra svarbu, turint omenyje saugumo e, interesus po rugsėjo 11-osios įvykių. Tų įrodymų matome vis daugiau. Ir Junktinio Amerikos valstijų kongresas dabar linkęs labiau pasakyti taip už nacionalinį saugumą, nei atlikti priežiūros vaidmenį pagal JAV konstituciją. Saugumo agentūros techniniai pa paaiškinimai sukėlė dar daugiau sumaišties ir kongresas kapituliavo, kai po to buvo atskleista, kad saugumo agentūra renka informaciją apie amerikiečius. Saugumo agentūra paskelbė, kad tas pažeidimas buvo netyčinis. Tačiau dabar dėl Edvardo Snaudono pateiktos informacijos žinome, kad tas pareiškimas buvo klaidingas kai sužinojome apie saugumo agentūros įsiveržimą į privatumą, du anks, anksčiau dirbę e, saugumo agentūroje direktoriai pasamdė vieną e, advokatą. E, Vien, at, tie du asmenys labai griežtai pasisakė apie tai ir aš pacituosiu, ką jie pasakė. Prezidentas Bušas turėtų, turėjo atsistatydinti. Ir New York Times po kelių savaičių atskleidė informaciją apie pasiklausimus ir žurnalistas ponas Kenis pareiškė, kad Odemas buvo taip supykęs, kad suprato, kad jeigu bus aptariamas aptariama ta klasifikuota informacija, jis negalės sukontroliuoti savo veiksmų. Kodėl generolas Autam taip supyko? Dėl to, kad jis, kaip visi kariškiai, davė priesaiką ginti JAV konstituciją nuo bet kokių priešų, užsienio ir vidaus. Jis tą priesaiką vertino labai rimtai ir kaip nacionalinės saugumo agentūros vadovas jis viską darė, kad visi darbuotojai griežtai laikytųsi saugumo agentūros pirmojo įsako. Negalima pasiklausinėti, pa, pasiklausyti, amerik, klausyti slaptai amerikiečių, negavus teismo ar orderio. Taip pat vienas asmo, kuris buvo labai svarbus žvalgybos pareigūnas ir užsienio saugumo žvalgybos įstatymo autorius. Jis rimtai vertino Heideno įstatymo pažeidimą ir jisai pasakė, kad įstatymė nėra eilutės, kuri pasakytų, kad tu, tą, tu to negali padaryti. Negali daryti nieko, kam negauni leidimo. Heidenas kalbėjo apie saugumo agentūros ištakas kai viskas buvo veikiama pagal įstatymus ir įstatymai keičiami, jeigu to prireikdavo. Heidenas nebandė pakeisti įstatymų, jis tiesiog jį kitaip interpretavo, tą padarė JAV teisingumo departamento teisininkai. Ne JAV aukščiausiasis teismas ir jokių būdų negavus Amerikos žmonių leidimo. Dabar norėčiau trumpai parodyti per keliomis skaidrėmis, kad technologijų pagalba visiškai nebūtina subalansuoti saugumo ir teisės. Nereikalinga aukoti vieno ar kito. Siekiant saugumo ir analizuojant taip vadinamuosius stambiuosius duomenis. Pirmoje skaidrėje matote, kas yra turinio apibrieštis. Elektroninė elektroninio sėkimo būdu gaunami metaduomenys ir turinys. Pažvelkime trumpai ir paskaitykime keletą tų pavyzdžių. Kągi, dabar metaduomenys. Pone Vybė, sako pirmininkė, nu, trumpai norėčiau jūs pertraukti. Mes ar buvo išdalinti tie tos skaidrės. Tos skaidrės yra išdalintos, mums buvo sunku šiek tiek skaityti nuo ekrano, bet ta informacija, tos skaidrės yra visiems pateikta. Kągi, tuomet aš pateiksiu kelis turinio pavyzdžius komiteto nariams. Turinys būtų Microsoft Word dokumento turinys arba elektroninio pašto žinutė arba telefoninio skambučio turinys. Štai kas būtų turinys. Dabar kas yra metoduomenys? Metoduomenys yra e, turinio kodai. Pavyzdžiui, skambinant yra naudojamas telefono numerys. Telefono numerys, iš kurio tu skambini ir to žmogaus, kuriam skambini e, telefono numeris, yra metaduomenys. Tai kaip ir adresai, pavyzdžiui, elektroninio pašto adresas, Twitterio e, slaptažodis e, ar, ar Facebooko e, adresas slaptažodis, tai yra metaduomenys. Taip pat elektroninio pašto pavadinimo, pavadinimas, žinutės pavadinimas irgi yra metaduomenys, taip pat sąskaitos numeriai, automobilių registracijos numeriai, taip pat informacija apie fotografiją, apie tai kokio dydžio yra nuotrauka ir panašiai. Tai yra metaduomenys. Dabar kita skaidrė. Tai skaidrė, kurioje parašyta Tracking Bob. Norėčiau pateikti grėsmės pavyzdį. Junktinės Amerikos valstijose turinys negali būti atskleidžiamas be teismo orderio. Tačiau metaduomenys yra atviri visiems, kas gali tikrinti pagal JAV įstatymus. Grėsmė ta, kad su metaduomenimis kas kart, kuomet žmogus paliečia elektroninės informacijos sistemą, palieka žymę, palieka įspaudą. Ir ta to žymės yra įrašai, kurie yra renkami tokių, kurie atlieka elektroninę, elektroninį sėkimą ir gali vis, viską išrikiuoti laiko plotmėje. Taigi tokios sąveikos su informacinėmis sistemomis įrašai gali būti įrašomi į kalendorių arba laikrodį. Ir tokiu būdu matoma, kas, ką tu darėjai, kai tu buvai prisijungęs prie vienos iš elektroninių sistemų. Taigi nuo 6 ryto iki 10.37 nakties yra vykdoma tokia veikla. Ir matome, kiek tame yra įrašų. Galime pereiti prie privačios informacijos nelegalaus naudojimo skaidrės. JAV kovos narkotikais agentūra specialus padalinys. Čia labai nauja informacija, gal jos net nesate matę, čia yra du taisyklių apibūdinimai, taisyklių, laikos, kurių laikosi ši organizacija. Ir čia matome, kad saugumo agentūros informacija naudojasi kitos JAF agentūros, vyriausybinės agentūros, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Šiuo atveju JAF narkotikų tarnyba domisi, aišku, nusikalstama veika, kur yra naudojami, parduodami ar platinami narkotikai ir panašiai. Dabar perinant prie kitos skaidrės, privačios informacijos nelegalus vartojimas, specialių operacijų padalinys maskuoja informacijos šaltinį tam, kas yra kaltinamas arba baudžiamas pagal JAV teis, teismų sistemą, jis netenka bet kokios vilties susi, su, su, pamatyti kaltintoje teisme, nes jis net nežino, iš kur ateina ta informacija. Taigi šis specialių operacijų padalinys e, maskuoja šaltinį. Ir atrodytų, kad duomenys buvo gauti iš įprastinio tyrimo, tyrimo, kurį atliko Teisės saugos institucija, FB, FB, federalinis tyrimų biuras ar panašiai. Dabar telefonų mm, skamučių metaduomenys. Čia aukščiausio teismo byla Smith prieš Marilyn, 79 metų byla. Aš paminėjau šią bylą dėl to, kad būtent priemus tą nuosprendį visa sėkimo struktūra būtent ir pasitelkia e, šios, šios, šio teismo nuosprendžio išvadomis. Čia buvo vagis ir nukentėjęs. Vagis paskambino nukentėjusiai ir ją prie jos priekabavo. Uh, Tada policija įraš, įmonta, sumontavo pasiklausimo aparatūrą ir buvo pasinaudota tais duomenimis, įrodant, kad, tas, kad jis būtent padarė tą nusikaltimą ir priekabiavo prie tos nukentėjusiosios elektroniniu būdu. Vyriausybė teigia, kad bet koks metadomenų panaudojimas leidžia vyriausybei masiškai rinkti metaduomenis Tai yra logika, kuri man nėra primtina ir tam nepritarė daugelis žmonių, su kuriais aš kalbuosi. Taigi e, tą dalyką turi nuspręsti teismas. 79 metais joks teisėjas negalėjo numatyti, kad visas pasaulis, kasdienis mūsų gyvenimas bus perskvarptas elektroniniais įrenginiais, e, sandoriais, e, kelių mokesčiais, kreditinių kortelių panaudojimo duomenimis ir visais kitais. Trečia, trečioji konstitucijos pataisa, dabar perskaitysiu šią pataisą, nes ji dabar labai svarbi šiuose diskusijose. Žmonių teisė jaustis saugiais savo namuose, kad nebūtų daroma nelegali krata jų namuose ir jokie orderiai negali būti išduodami nepateikus realių argumentų, e, kuriuos pateikė priesaiką davę pareigūnai. Taigi, toks, tokia yra standartinė formuluotė. Ir aš nežinau jokio įstatymo Europoje, kur privatumo įstatymų formuluotės būtų labai kitokios, skirtusi nuo šios bazinės formuluotės. Turi būti įtariamasis, o ne kažkoks tai e, nuspėjamas e, įtariamasis. Dar viena grafa, kurią norėčiau parodyti analizė. Analizės esmė – vieno laipsnio, dviejų laipsnių atskirimas. Elektroniniai sandoriai kompiuterinės sistemos yra grėsmė privatumui – Bet aš tą patį pasakyčiau, ta, pasakyčiau, kad tos pačios priemonės yra labai naudingos privatumui užtikrinti. Gali būti atliekama analizė, nepažeidinėjant taisyklių sus reglamentuojančių žmonių privatumą. Pavyzdžiui, šioje skaidrėje čia yra vienas asmo John Doe, kuris gyvena Kalifornijoje, Čiūla Vistoje, Jis, žinoma, kad jis yra blogietis, teroristas, nusikaltelis ar kažkas panašaus. Dabar jis turi ryšių su kitu individu, kuris geltonai nu, nudažytas. Tos geltonos, geltoniai burbuliukai tai yra įtariamieji, nors nėra įrodyta, kad jie kažką yra blogo padarę. Dabar tie jo sėbrai, su kuriais jis bendrauja, yra ginami, apsaugomi kodais. Ši technika leidžia jiems būti atstovaujamiems šioje sistemoje. Nėra identifikuoti duomenys, tik tai unikali kažkokia tai skaičių sistema, nustatant e, tapatybę, tačiau neatskleidžiant privačios informacijos apie tą konkretų asmenį. Tas yra įmanoma pagal programinę įrangą ir visiškai nereikalinga, kad žvalgybininkai identifikuotų ir kauptų informaciją apie nekaltus asmenis. Šiame pavyzdyje žvalgybos analitikai ir toliau tikrintų turinius ir, turinius ir, visus, turinius ir visus metaduomenys susijusius su John Doe. Jeigu iš metaduomenų ar turinių išryškėtų, kad yra galima kaltė tų geltonųjų geltonai pavaizduotų sėbrų kaltė, tuomet ta informacija būtų perduodama teismui, kuris ją tikrintų ir išduotų e, leidimą atskleisti tų geltonų, geltonai pažymėtų individų tapatybę. Taigi supraskite, kad tai nebūtinai reiškia, kad įmanoma sušaukti teismą. Daugelis kriterijų, e, kurie teismui būtų svarus argumentas tapatybė atskleisti, galėtų būti e, atskleidžiami programinėmis įrangomis ir e, kompiuterinėmis sistemomis. Mes tai vadiname verslo taisyklėmis arba verslų taisyklių rinkiniu. Toks procesas, kurį įvardyja teismas, kriterijai, kuriuos įvardyja teismas, galėtų būti naudojami atsižvelgiant į duomenis, kuriuos e, įgaliotas būtų surinkti e, žvalgybos analitikas. Ir tikrai tokia technika būtų labai veiksminga ir per kelias sekundės būtų įmanoma ją pasinaudoti ir tokiu būdu mes galėtumėme apsaugoti nekaltuosius. Pirminkė, atsiprašau, turime jau eiti į pabaigą, nes dar yra norinčių užduoti klausimus man labai nemaloni užduotis teko stebėti laikrodį. Taigi gal galite jau eiti į pabaigą ir po to mes dar pakomentuosime tam tikrus elementus Taip, mielai, nes čia ir buvo mano paskutinė pastaba. Kągi, mėly kolegos, dabar siūlau iš karto pateikti klausimus ponui Vybio, nes sesijos pabaigoje, nes dabar kaip tik yra užmėgstas video ryšys. Galbūt visų pirma pasisakys e, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Nors nu, žinau, kad e, e, buvo kolegų, kurie norėjo pateikti klausimų ir ponui Drake. Jeigu nieks neprieštaraus, dabar suteiksiu žodį ponui Fos. Klausimą jūs išgirsite angliškai, jeigu kils kokių problemų, tai duokite ženklą. Ponas Fos, ar aš galiu kalbėti vokiškai ar turiu kalbėti angliškai? Kągi, buvo kalb, kalbėta apie duomenis ir duomenų rinkimą. Mane domintų štai kas. Kaip yra vertinami, analizuojami jūsų duomenys? Ar tai daroma tik siekiant užkirsti kelią pavojai, ar tai daroma ir dėl ekonominių bei uh, uh, finansinių sumetimų? Ponas Vybė, gal galite atsakyti šitą klausimą? Taip. JAV įstatymai leidžia uh, atlikti žvalgybą, jeigu tai yra e, nukreipta prieš e, pavojus. Ir kila klausimas, kaip viskas e, vyksta praktikoje. Na, paprastai yra sudaromi atskiri susitarimai su įvairiomis šalimis kartais e, žvalgybos organizacijos užmeska partnerystės, kada taip neatsitinka. Taigi yra įvairūs susitarimai. Ir viskas vyksta pagal tuos susitarimus, kaip dalinamasi duomenimis. Ačiū. Panas Albrechti žaliųjų frakcijos norėtų pateikti kitą klausimą. Labai ačiū. Aš norėčiau pastirauti dėl tų mega duomenų saugojimo. Ar tie duomenys buvo e, susiję ir su įmonėmis, ar NSA atliko žvalgybinę veiklą ir užsienyje, šnipinėdama įmonės. Taip, leiskite man atsakyti šį klausimą štai kaip. Šiandieninėme pasaulyje, kur yra duomenys? netai yra svarbiausia, nes kol tie duomenys yra uh, internete, arba kai jie kokiu nors būdu yra susiję su internetu, tai prie tų domenų gali prieiti įvairios organizacijos. Jeigu yra kažkokie tai prieigos protokolai, atitinkama programinė įranga, galbūt kai kada tie duomenys yra koduojami. Taigi, Kad ir kur bebūtų duomenis, e, siekiant juos apsaugoti, jie turėtų būti labai gerai užkoduoti. Ir tas atkodavimo raktas neturėtų būti žvalgybinės organizacijos rankose. Tas kodas, raktas turėtų būti kur nors teisme arba jį turėtų turėti kokią nors neutrali organizacija. Uh, tam, kad galėtumėm būti tikri, kad niekas negalėtų atkoduoti duomenų algoritmų, jeigu tik to užsimanytų. Tai šiaip, aišku, būtų geriau, jeigu duomenys būtų saugomi palankioje, draugiškoje aplinkoje, tačiau vis tiek e, hakeriai gali prie jų bandyti prisijungti. Taigi tikrai manau, kad e, tos duomenys reikėtų koduoti. Aš vienoje skaidrėje jums rodžiau, kaip yra sujungiami duomenys. Na ir kalbėjau ir apie nusikalstamą veiklą, terorizmą, su tuo susijusius duomenys. Gali būti, kad atskirų atveju gavus teismo orderį yra naudojamas tokiais duomenimis. Mes esame sukūrę tam tikrą sistemą, kuriems pristačiau. Ačiū. ECR frakcijos vardu pasisakyti niekas nenori, toliau guoja. Frakcijos vardu. Taip, ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Jūs sakėte, kad yra e, užmaskuojami duomenų šaltiniai ir, pavyzdžiui, NSA ne visą laiką gali žinoti tuos šaltinius. Gal jūs galite plačiau apie tai pakalbėti ir paaiškinti, kokį poveikį dėl to patiria piliečiai? Taip, ačiū. Kai žvalgybinės organizacijos, žvalgybinės tarnybos atlieka tą veiklą, kurią mes norime, kad jos užsimtų, tai nėra jokių problemų. Ir be abejo, žvalgyba turi apsaugoti savo šaltinius kad būtų užtikrintas saugumas, taip pat yra saugomi ir metodai. Vis dėlto, jeigu duomenys nėra naudojami arba jie panaudojami nesilaikant įstatymų, na, pavyzdžiui, JAV yra tam tikra takoskira tarp žvalgybos institucijų ir teisės saugos institucijų. Taigi, tokiu būdu mes užtikriname, kad nėra sukurta kažkokia policinė valstybė. Taigi žvalgyba nuo policijos yra atskirta, bet žvalgybiniais duomenimis vis dažniau naudojamasi. Savo aplankę yra dvi skaidrės kur kalbama apie tai, kaip pavyzdžiui e, dirba kovos narkotikais padalinys. Ir, e, pavyzdžiui, jeigu e, jums reikia pasirodyti teisme, tai jūs tikriausiai nežinosite, kad prieš jūs yra panaudojami duomenys gauti ne visai teisę. Tai, uh, Ir jūs kaip lietis galite tiesiog net nežinoti, kad duomenys buvo surinkti neteisėtai ir jūs tiesiog to net nežinosite. Taigi, duomenys yra naudojami ir slaptai. Ir tai pažeidžia įvairias pilietinės teisės. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašau kolegės kalbėti trumpai. E, ponas Vybė, kaip jūs galėtumėte atsakyti tiems, kurie sako, štai yra renkami duomenys, bet jų reikia, norint užtikrinti nacionalinį saugumą arba kovoti su terorizmu. Ir antras klausimas. Na, ko gero, esu velnio advokatė, bet norėčiau iš jūsų šitą išgirsti. Taigi, mano antras klausimas būtų štai koks. Kiek jums yra žinoma? Ar buvo kada nors renkami e, duomenys apie tokį asmenį kaip ponas Bobas iš jūsų skaidrės? Jeigu tokie duomenys buvo renkami, tai kokiais tikslais? Akivaizdu, kad ne kovojant su terorizmu. Taigi, jeigu NSA užsakė rinkti tokius duomenis, tai kokiu tikslu? Ačiū. Jeigu kažkokia organizacija atlieka elektroninę žvalgybą priežas, dėl įvairių priežasčių, tai e, tokia organizacija reikia ne visų duomenų, bet prieigos prie tam tikrų duomenų, kad ir kur jie bebūtų. Taigi, procesas gali, vis, gali išsiplėsti visame pasaulyje, renkant e, meta duomenis, taip pat ir turinį. Na ir didžiausią dėmesį reikėtų skirti tiems subjektams, kurie e, gali būti labiausiai susiję su nusikalstama veikla. Jeigu jūs tiesiog ieškote nusikalstamos veiklos įrodymų, tai pavyzdžiui yra uh, Galite uh, ieškoti ir tokių puslapių kaip džihadistų puslapiai, kur asmenys įsitraukia į teroristinę veiklą, e, diskutuoja arba galbūt internetu yra pardavinėjami narkotikai ir e, tokia informacija gali būti prieinama viešai. Tai čia tokia atveju jūs turite tam tikrą išeities tašką, bet jeigu nėra tokio išeities taško, tai ką daryti, jums nereikia surinkti absoliučiai visų pasaulio duomenų tam, kad galėtumėm aptikti tam tikras sąsas tarp kažkokios mens ir kažkokios organizacijos. E, reikia atlikti analizę. Nereikia iš pradžių surinkti visų domenų tam, kad jūsų darbą vainikuotų sėkmė. Jums e, e, reikia rinkti susijusius duomenis. Tai tokių duomenų mums reikia. Jūs klausėte dėl Bobo duomenų. Tai galėtų būti duomenys kaupiami mobilio ryšio operatoriaus duomenų bazėje. Jis, tie duomenys galėtų būti bet kur internete. Bet kad ir kur E, tie duomenys būtų, jos galima gauti pagal e, teismo orderį arba e, galima pasinaudoti programinę įrangą. Taigi, vėlgi, nereikia surinkti absoliučiai visų duomenų ir tikėtis, kad tarptų duomenų bus ir kažkas, ko jums reikia. Tai visiškai nebūtina. Pirmininkė, jau labai trūksta laiko. Ir tikrai aš labai ir pati norėčiau pateikti klausimą, o paskui galėsim pereiti prie kito diskusijų etapo. Taigi, du klausimai. Jūs minėjote įsos. Apie tai kalbėjo ir ponas Drake, manau, kad ir ponia Mašon, ko gero, apie tai kalbės. Uh, E, jūs kalbėjote apie tam tikrą konstitucinės teisės kontekstą. Ar reikia vien tik tais kritikuoti NSA? Kokia yra bendroji atmosfera NSA? Ar ir kiti jos darbuotojai mano, kad NSA reikia kritikuoti ir ar jie jaustųsi saugus, jeigu tai padarytų? Jūs sakėte, kad e, kodą arba raktą gali turėti teismas. Bet ko gero šiandien nekalbėjote apie AISA teismą, kuris akivaizdžiai yra neveiksmingas. Ačiū. Dėl jūsų pirmo klausimo. Dėl NSA kritikavimo, kodėl aš kritikuoju NSA? Dėl kelių priežasčių. Aš kritikuoju NSA korupciją, neteisingą valdymą, uh, Taip pat e, aš kritikavau ir NSA programas. Mes žinome, kad, pažiūrėjau, bent viena programa tikrai žlugs, nes ji nebuvo tinkamai apgalvota. Taip dažnai atsitinka didelėse organizacijoje, kai Geros idėjos yra tiesiog sužlugdomos, jos pakeičiamos populistinėmis idėjomis. Pavyzdžiui, yra galbūt siekiama sudaryti stambės sutartis dėl finansinių, ekonominių interesų ir taip pat yra pasinaudojama ryšiai su kongresu, kai kurie kongreso nariai turi ryšių su stambiamis įmonėmis, taigi klesti korupcija. E, ponas Bini, mano kolega, gavo informacijos, kad NSA nelegaliai rinko informaciją ir ieškojo tų duomenų, kurių neturėjo teisės ieškoti. Pavyzdžiui, buvo šnipinėjami JAV piliečiai. O koks tas jūsų antras klausimas buvo? Pirmininkė, aš teiravausi, ar kiti uh, žmonės jaučiasi saugus, ar jie gali irgi kritikuoti NSA. Ne, ne, ne, tikrai niekas saugus nesijaučia. Tikrai nemanau, kad e, dar kažkas tai norėtų išsiviešinti, nes žmogus dirba, gauna pajamas, yra nuo to priklausomas ir tiesiog žmonės bijo viešai kalbėti. Taigi yra tokia kaip ir priespauda. Mes, žmonės negali teikti laisvos informacijos, bet tikrai žinau, kad yra ir daugiau žmonių, kurie norėtų viešai pasisakyti. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad atsakėte klausimus. Linkiu Jums sėkmės. Teskime darbą, šiek tiek vėluojame. Suteiksiu žodį mūsų paskutiniai kalbėtojai, poniai Mašon. Aš tikiuosi, kad teisingai ištariau Jūsų pavardę. Jie anksčiau dirba MIA. 5, prašom. Labai. Labai ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti šiame komitete. Aš kalbėsiu apie Junktinės karalystės žvalgybinę sistemą bei įvairius teisinius dokumentus ir pribojimus ir kas vyksta Junktinės karalystės e, įvairiausiams informatoriams, kurie prakalba apie sistemos trūkumus. Na ir aš taip pat noriu E, išgirsti vėliau tam tikrą diskusiją, kuri bus pagrįsta šitą informaciją. Taigi tiek aš žino apie Nes karalystės žvalgybos mechanizmą. Šitas mechanizmas iš tikrųjų yra daug senesnis negu JAV, jam jau per šimtą metų. E, Tiesąkant, ilgą laiką šitą organizaciją praktiškai neegzistavo oficialiai, bent jau net parlamentarai negalėjo uh, E, užduoti klausimą apie jos egzistavimą. Ir tik taip 1911 metų buvo priimtas tam tikras dokumentas, e, kuris e, iš esmės nustatė, kad valstybės paslaptis negali būti nutekintos ir bet kas, kas būtų pripažintas kaltu pagal šį statymą, būtų pripažintas valstybės išdaviku. E, tai kaip sakė vienas iš garsių mūsų rašytojų, e, įvairiausias pasiklausimas ir, ir kitokio tipo e, sėkimas buvo praktiškai nekontroliuojami ir nebaudžiami. Tačiau vėliau nuskambė ne vienas skandalas, būtent dėl žmonių, kurie iš vidaus atskleidė šitą informaciją. Ir po 1100 po, po, po 80 metie kilusių skandalų. 62 metų įstatymas e, nubežė labai aiškę liniją. E, tai reiškia, kad jeigu e, žmogus anksčiau dirbo žvalgyboje, e, žmogus automatiškai pažeidžia įstatymą, jeigu jisai kalbasi su bet kuo, e, nepriklausančiu tai agentūrai apie savo darbo reikalus. Tačiau vėliau e, saugos tarnybų įstatymas 94 metais e, 6, tai yra taptutinė žvalgybos agentūra, e, e, e, buvo susaistyta 1994 metų žvalgybos teisės aktu, kur pirmą kartą parlamente buvo suburtas komitetas ir jisai oficialiai buvo įgaliotas vykdyti šitų žvalgybos operacijų priežiūrą. Tačiau reikia pasakyti, kad kurį laiką šitas komitetas praktiškai neturėjo jokių realių priemonių, jie tik tai galėjo analizuoti e, finansavimo ir administravimo klausimus. E, vėliau buvo atskleista dar keletas skandalų ir tada jau parlamento komitetas įgyjo platesnių įgaliojimų, jie turėjo teisės e, taip pat išsikviesti, apklausti tinkamos pareigūnus ir kai kada tyrinėti galimus pažeidimus. E, Na ir galbūt ironiškai yra kalbėti dabar apie Indijos karalystės ehm, e, situaciją, nes e, bent jau remintis naudinaskės informaciją panašu, kad Indijos karalystės tarnybos e, buvo praktiškai taip pat įtrauktos šitą visą nelegalią veiklą. Na ir kalbant apie MI5, e, e, kai aš pradėjau tenais savo darbą, e, E, tai buvo be netoksai skaidriausias, geriausias, etiškiausias laikotarpis, kadangi tik pasirodė įstatymas, kuris reglamentavo e, šios institucijos veiklos e, priežiūrą. Tačiau e, dar nebuvo rugsėjo 11-osios, kada vėlgi išaugo tam tikrai įtampa ir buvo išplėsti išlyginiai galiojami. Ir vis dėlto net per tos šešerius metus mes matėme tik daug įvairiausių piknaudžiavimo atvejų, kad mes buvom priversti atstatydinti. Mes mėginome skleisti visą tai, tačiau man buvo liepta tiesiog užsičiaupti, taip sakant, ne, ne, nesubuoti valdės, iš kurioje sėdžiu ir e, laikytis e, įsakymų. Vis dėlto aš mano kolega nusprendėme atskleisti visą eilę nusikaltimų, kurias matėme ir e, nuo to laiko tie skandalai buvo eskaluojami. E, e, e, galiu pasakyti tik tiek, kad buvo netgi tokių skandalingų istorijų, kai tam tikri ministrai, kurie iš esmės buvo atsakingi už, e, tarkim, šitų žvalgybos e, tarnybų priežiūrą arba finansavimą, jie patys buvo šnipinėjami. E, taip pat e, e, e, 5 e, pateikdavo vyriausybei melagingą informaciją, dangstydami savo klaidas ir nusikaltimus. E, tuo tarpu e, MI 6, pavyzdžiui, irgi, kaip ir paaiškėjo, buvo įsivėlę į skandalą, kada, buvo patys, kada jie patys ginklavo teroristus siekdami nuversti Kadafį Libijoje. Vietoj to nukentėjo nekalti žmonės Na ir iš tikrųjų, po visų šitų istorijų mes nusprendėme e, e, atstatydinti ir e, paskelbti informaciją, tačiau mes žinojame, kad pagal 99 metų valstybės paslaučių e, statymą mes būsime paskelbti valstybės išdavikais ir mūsų laukia teismas, panašiai kaip ir Snaudena. Taigi mes ėmėmės savo iniciatyvos E, e, kur laiką gyvename Prancūzijoje. E, tiesą sakant, Davidas, mano kolega, du kartus buvo teistas. Pirmiausia, 99 metais. Pirmiausia, kada Prancūzija išdavė jį karalystį ir vėliau, kada jis jau savanoriškai grįžo į karalystę. Taigi, iš tikrųjų, tai buvo labai bjauri patirtis, sakyčiau, tai be abejo labai pakeitė mūsų gyvenseną, mūsų karjeros galimybės, nekalbant jau apie įkalinimą. E, Ir, kaip jau sakiau, Davidas buvo įkalintas e, ar buvo areštuota, e, Davido du geri draugai taip pat buvo areštuoti, buvo areštuoti žurnalistai, su kuriais mes kalbėjomės ir visur mums buvo grasinama, kad e, būsime apkaltinti šnipinėjimą ir panašiai. Taip pat e, visas mūsų gyvenimas e, tapo savašku košmaru, kada visą laiką jautiesi sekamas, kada praktiškai negali privačiai kalbėti telefonu, net jeigu tu esi namie, net jeigu esi savo mėgamajame. Na ir taip pat e, visą laiką egzistuoja potencialiai grėsmė, kad tavo draugai bus spaudžiami ir verčiami tave patį sekti, gal pranešinėti apie tave. Kas dar buvo įdomaus, tai kad e, šiaip jau e, žiniasklaida, kuri liktai turėtų demaskuoti tokius e, šnipinėjimo skandalus, taip pat buvo ant savotiško pavadėlio ir nebuvo kontroliuojama. Štai dabar Junkinė karalystėje žiniasklaida patiria didžiulį spaudimą, kad nebūtų per nelik daug rašoma apie Edvardo Snaudino bylą tam esame tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, dangstomasi kovos terorizmų e, pretekstų ir daromas spaudimas arba grasinama žurnalistams. E, taip pat visiškai neseniai buvo mėginama antilti žiniasklaidą vėlgi dėl e, Snauden atveju. Ir galiu pasakyti, kad ne vien tik tai tie informatoriai e, E, yra persekėjami teisinių būdų tiek alistė, taip pat ir žurnalistai remiantis 1990 metų įstatymų irgi gali būti, e, traukim, būčiau atsakomybę, jeigu jie rašo apie tam tikrus e, dalykus susijusius su žvalgybo, žvalgybos organizacijų piknučiavimas. Taigi, sakyčiau, kad Junktinė karalystė iš tikrųjų yra savotiška, na, betvarkė košė šitoje situacijoje. Taip, mes turime tą, vadinamą, ESC, tai yra E, žvalgybos ir saugumo komitetą parlamente, kuris liktai e, turėtų prižiūrėti. Tačiau, e, nepaisant to, skambė visai eilė skandalų, kadangi dažnai saugumo institucijos tiesiog pateikdavo melagingą informaciją komitetui ir komitetas neturėjo priemonių patikrinti, ar šitą informaciją yra teisinga ar ne. Iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, MI5 norėtų, pavyzdžiui, pasiklausyti mūsų komunikacijos, jie teoriškai bent turėtų gauti e, tam tikrą orderį šitą pasiklausimą. Tačiau dažniausiai, kas atsitinka, kad politikai e, e, skaito tam tikros santraukos, santrauką, dar kartą santrauką apie tam tikrą šalyginių e, organizacijų veiklą, kur didumas arba informacijos paprasčiausiai ištirpsta arba yra įtakojama pačių žvalgybos atstovų, žvalgybos agentų. E, ir Ehm, visai nesiniai vėlgi ehm, pasirodė, kad ehm, buvo masiškai renkama informacija, klausomasi daugybės pokalbių, nors atinkami orderiai buvo užduodami tik tai kokį kartą per, per kelis mėnesius. Taigi, ką galiu pasakyti apie mūsų sistemą? iš tikrųjų viena vertus mes neturime oficialios konstitucijos, kuri nustatytų e, žmonių teisės laisvės. Taigi sakyčiau, kad mūsų žvalgybos institucijos yra vienas iš labiausiai apsaugotų visame pasaulyje, ir jeigu mes kalbame apie įvairiausius etinius e, klausimus, e, tam tikrą tarnybinę etiką, labai dažnai būtent tie etiškiausi pareigūnai e, tiesiog yra priversti atsistatydinti, nes negali su to e, taiksytis. E, Pavyzdžiui, po rugsėjo 11 mūsų šnipinėmo agentūros um, e, nekata buvo įsivelsus į kankinimo e, skandalus, e, nors pastaruoju metu jos kaip ir sakėsios praktikos, e, tačiau po rugsėjo 11-osios atrodo, kad ta, ta etika, jog kankinimai yra neprimtini, vėl buvo pamiršta ir įvyko savotiškas e, poslinkis, moralinis poslinkis, kur kankinimai tarsi vėl tapo visiškai priimtina praktika. Na ir mano nuomonė iš tikrųjų tai ir labai pavojingos tendencijos. E, be abejo, karas e, su tais pranešėjais tebe vyksta. Pavyzdžiui, JAV Obama panaudoja ne kartą E, nacionalinio saugumo įstatymų, nacionalinio saugumo aktų, e, persekiodamas įvairius e, informatorius ir labai dažnai iš tikrųjų šitie informatoriai buvo prilyginami užsienio šnipams. Kartais su jais susidaroma negi griežčiau negu su tikrai išnipais. Jūs prisimenate istoriją, kada e, ją buvo e, identifikuotas visas tinklas Rusijos šnipų, jie buvo pašiasi perduoti Rusijai be jokių teisminių priemonių. E, tuo tarpu vidaus informatoriai yra persikėmi daug žiaurių. Taigi aš manau, kad su šitoje pasaulinėje žvalgybinių informacijų distopijoje, kuri pamažu rutuliuojasi pasaulyje dabar ypatingai po Snowdino sutiktos informacijos. E, mes turime simčiau sumastyti apie tai. Mes matome, kad e, daugelis pasaulio valstybių iš tikrųjų e, piknaudžiauja šitą informaciją. Pavyzdžiui, dronų panaudojamas, e, kur žūda daug nekaltų piliečių. Taip pat žinoma, kad visas Irako karas buvo pagristas melaginga informacija ir panašiai ir panašiai. Taigi, e, kyla klausimas, ar mes galų galia galim turėti vilties, kad kad nors pasaulis bus teisingesnis. Kokių rekomendacijų būtų galima būtų pateikti šiai diskusijai? Na, visų pirma, mes kalbame apie tų informatorių teisinę apsaugą. Ir vienas dalykas, jungtinėje karalystėje bent jau, kas, kas tikrai galėtų padėti, tai Tai aš manau, kad reikėtų sukurti realią parlamentinę priežiūrą. Mums reikia parlamento komiteto, kuris būtų rengiamas parlamento, o ne paskiriamas e, premjero, kuris turėtų plačiai siekiančius teisinius įgaliojimus e, apklausti tuos informatorius, kurie turėtų, techninį, e, kurie turėtų teisinių priemonių, apsaugoti tos žmonės ir tokiu būdu būtų atskleidžiami ten sukeldimai, kurios daro įvairios žvalgybos ar šnipinėjimo agentūros. Uh, Taip pat labai svarbu, kad šituo komitetu informatoriai pasitikėtų, kad jie žinotų, jog tas parlamento komitetas yra um, pajėgus atlikti objektyvų ir e, išsamų tyrimą e, visų atvejų, kurio, apie kurius būtų pranešama. Na ir Taip pat labai svarbu, kad jeigu būtų įrodyta, jog buvo pažeidimo ar nusikaltimo, tai už tai iš tikrųjų būtų baudžiami nusikaltieji. E, o ne būtų persikėjami tie žmonės, kurie perspėjo, tai tarsi jie būtų padarę kažką labai blogo. Na ir e, bent jau kiek karalystė iš tikrųjų mums reikia pirmiausiai e, teisiškai apibriežti, kas yra nacionalinis saugumas, nes jokiam įstatymė dabar tai nėra įtvirtinta. Ir kad ir kas bent tiktų, dažniausiai sur kalbama apie tai, kad mes uh, turime apsaugoti nacionalinį saugumą. Ir dažnai tas nacionalinis saugumas yra painiamas tiesiog su nacionaliniais interesais e, ir juo dangstomasi norint užčiaupti tuos pranešėjus, tuos informatorius. Taigi mums reikia teisinės definicijos, mums reikia aiškios savokos, aiškios supratimo, kad nacionalinis saugumas e, tai turi būti kažkas tokio, kas užtikrina e, e, valstybės egzistavimą ateityje. Ir, pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkoks sprogimas gatvėje, galbūt tai ir e, nusikaltimas, galbūt tai ir tragedija, tačiau vienas tas reiškinys tikrai ne, nepakerta visos valstybės nacionalinio saugumo. E, čia reikėtų prisiminti dokumentą, Campbell Dešton e, pranešimas, kuris buvo parengtas prieš dešimt metų, aš manau, kad šį dokumentą reikėtų peržiūrėti ir atnaujinti, kadangi tai buvo savaškis pagrindas. E, E, Europai sukurti tam tikrą apsaugos sistemą savo piliečiams e, ir taip pat mes turėtumėm pasirūpinti, kad e, JAV taip pat laikytųsi Europos asmenų privatumo konvencijos. Na ir be abejo, turime suprasti, kad niekas kitas mūsų neapsaugos jeigu, jeigu valstybė nepaigimti žingsnių, tai mes kaip piliečiai turime suprasti, kad pavyzdžiui, jeigu, jeigu valstybė nepaigų užtikrinti elektroninio saugumo, mes turime imtis tam tikrų iniciatyvų, mes turime plėtoti savo kažkokias tai kontrapriemonės, kadangi galų gale e, tai gali būti naudinga visiems. Na ir kodėl mes, e, tie informatoriai, e, atskleidžiame šią informaciją? E, na, visų pirma, mums reikia laisvos žiniasklaidos. E, Nes jeigu mes negalėsime e, viešai paskelbti tos informacijos, kurią mes manome esant e, svarbia, kur, kuriams norime paviešinti, tai mes, be, mūsų veikla be abejo bus e, beprasme. Ir labai svarbu yra užtikrinti galimybę kalbėtis tarpusavyje be baimės, jog tavęs klausosi. Privatumas, privati komunikacija yra, na, turbūt pagrindų pagrindas ir pagrindinė apsaugos priemonė, kuri užkerta kelią kad nesusikurtų kažkokios tai žvalgybė, žvalgybos tarnybomis pagrisus dominuojamas jų valstybės arba kad nesusikurtų e, teroristinės valstybės. Taigi labai svarbu imtis tų galim priemonių, kad mūsų privatumas būtų užtikrintas jau dabar. Ir dar paskutinė pastaba, kad kai mes kalbame apie privatumą ir saugumą, labai dažnai šnipai ir žvalgybos tarnybos e, mosuoja šitais lozungais, bet mes turime labai aiškiai rasti pusiausvyrą tarp e, privatumo ir saugumo. Mums reikia privatumo tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir e, e, būtent tai apsaugos mus nuo potencialiai priešiškų jėgų piknaudžiavimo. Thank you very much. Ačiū. Dabar pradėsime klausimų, klausimų ats, atsakymų dalį. Klausimai bus skirti ponui Dreik ir poniai Mušau įprastinė tvarka. Tiesiog mes labai smarkiai atsiliekame nuo darbo atvarkės, taigi pirmiausia norėčiau informuoti pranešėją, kad tikriausiai Jums išvadoms bus skiriama tik viena minutė vietoj dešimties, ką tik laimėjome dešimt minučių, puiku. Ir aš norėčiau iškart paruošti kalbėtojus ir pasakyti dar trumpiau e, kalbėti, nei esate numatę, nes mes labai atsiliekame nuo grafiko. Turime pusę septynių baigti dėl vertėjų. Ponas, ponas Morajas, ačiū Aš jokių išvadų nedarysiu. Mano klausimas gal labai paprastas, turint omenyje visų pasisakymų intensyvumą. Vienas dalykų, ką turime padaryti savo pranešimu, būtent išsiaiškinti, kiek filosofiškai ir praktiškai laisvės turi informatoriai, kiek tu gali pasakyti, būdamas informatoriumi. 19 prezidento Obama 19 įsakas. Bet jūs teigiate, kad informatoriai nieko iš to, jokios apsaugos iš to negauna ir gal jūs galite mums konkrečiai paaiškinti, ką tai reiškia, ar numatoma vidinė galimybė kažką pasakyti, taip teigia bent jau JAV valdžios institucijos. Jeigu tokios galimybės nėra, tai kaip tuomet informatorius iš saugumo agentūros, matydamas, kad kažkas vyksta, saugiai gali apie tai informuoti. Jeigu ne, tai ką tai reiškia bet kokiam informatoriui, tai reiškia, kad visiškai nėra jokios erdvės, jokios teisinės erdvės. Uh, ir jūsų nuomonė, ką tai reiškia mums ES ir bet kurioje valstybėje narėje ir galiausiai Junktinės karalystės pavyzdys man, man puikiai yra žinomas ir aš norėčiau pasakyti, kad tai nėra taip jau labai susiję su nerašytinė konstitucija, kitose valstybėse yra rašytinės konstitucijos, bet problemos tos pačios, tai kad trūksta nacionalinės žvalgybos priežiūros. Bet dabar vėl grįžtant prie informatorių valstybėse narėse, parlamentinės priežiūros daugelį valstybių narių nėra, kiek supratome, taigi trūksta apsaugos valstybėse narėse. Ir galbūt detaliau galėtumėte pasakyti, kokią apsaugą būtų galima e, rekomenduoti mums Europos parlamente savo pranešime. Ačiū. Prašyčiau kalbėtojų dvi minutės maksimum kiekvienam, trumpiau, jeigu įmanoma, panas vos. APP. Ačiū. Aš norėčiau vėl kalbėti vokiškai. Ar galiu? Taigi, ponas Fos kalbės vokiškai, prašome užsidėti ausines. Be abejo, mes visi ieškome tinkamos pusiausviros tarp būtino saugumo ir privataus gyvenimo apsaugojimo. Ir Reikia išsiaiškinti, ar iš tikrųjų, kai taip masiškai sekami duomenys, dar galima kalbėti apie teisinės valstybės egzistavimą, teisės viršenybės egzistavimą. Taigi, ar tie surinkti duomenis yra e, naudojami atliekant įvairias analizės. Ar galbūt vis dėlto tie duomenys naudojami ir ekonominiam šnipinėjimui arba politiniam šnipinėjimui, ne vien tik tai siekiant išvengti kažkokio pavojaus. Toks būtų mano uh, klausimas, gal turite kažkokios informacijos. Panas Albrecht. So for, for being... Ačiū, pirmiausia, dėkoju, kad atvykote. Išsakėte savo nuomonę, mums tai yra labai svarbu ir aš manau, kad čia svarbus vienas dalykas Tai bus pirmoji mano klausimo dalis. Kokie yra realūs masinių duomenų saugojimo mastai žvalgybos agentūrose? Saugumo agentūra 2006 metais jūs ją palikote, žinote, kas vyko iki tol. Ir būtų mums labai svarbu sužinoti, kokiu mastu tai vyko tuo met ir taip pat MIV5 agentūroje būtų įdomu sužinoti, kas vyksta realiai. Ir kitas klausimas, jūs kalbėjote apie priežiūrą, parlamentinę priežiūrą. Kaip jūs manote, veiksmingai galėtų vykti ta priežiūra? Tai yra svarbus klausimas, kurį reikia atsakyti ir tą turime padaryti čia Europos parlamente. Jeigu turite rekomendacijų, mes mielai jas išklausytumėme, o dėl informatorių apsaugos daug kas jau buvo pasakyta bet gal galėtumėte konkrečiau apie duomenų apsaugos taisyklės dar kažką pasakyti. Ačiū, niekas ECR frakcijos vardu nepasisakys, guė ponė Ernst. Labai ačiū. Visų pirma, tikrai noriu padėkoti už tai, kad pas mus atvykote. Mums tai tikrai yra puikia diena, graži diena. Tikrai labai jūs gerbiu už tai, kad pas mus atvykote. Uh, norėčiau pateikti keletą klausimų, kurie visukasi mano galvoje. Dėl parlamentinės kontrolės, ar ji yra įmanoma? Jūs sakėte, kad parlamentinė kontrolė turėtų būti nepriklausoma, bet ar europinių lygmenių tai yra būtina, ar nacionalinių lygių tai yra būtina, ką mes galime realiai padaryti? Na ir dar vienas klausimas. Galbūt įstatymais reikėtų numatyti tokių informatorių apsaugą. Aš perskaičiau tą informaciją, kurią mums suteikėte, perskaičiau jūsų rekomendacijas, jos yra tikrai gražios, bet tikrai mums yra labai svarbi informatorių apsauga. Tai yra labai svarbu, kai vyksta ir diskusijos dėl duomenų apsaugos. Tikrai, manau, čia reikia imtis rimtų veiksmų. Gal ir jūs galite tarti keletą žodžių apie tai. Ačiū. Then, um... Pone Ernst, aš užduosiu paskutinį klausimą. Alda vardu mane nustebino tas išsireiškimas karas prieš informatorius. Uh, Taigi tai iš principo yra karas prieš demokratiją, nes jeigu priežiūros mechanizmai neveikia, jeigu skaidrumo mechanizmai neveikia, tuomet iš principo informatoriai yra vienintelė turima priemonė bandant sužinoti, kas vyksta. Nes, na, su, sunku patikėti, bet slaptosios tarnybos elgesi kaip Purvinasis Harris arba kitų filmų herojai, jie elgėsi visiškai įžuliai ir nevaldomai. Yra žmonių, šio parlamento narių, kurie informatorius pavadino nusikalteliais, kuriuos reikia nubausti. Dėja, tie žmonės, kurie tai pasakė, jų čia nėra, jie nejautė poreikio ateiti, bet ką jūs galėtumėte pasakyti tiems žmonėms, kurie teigia, kad informatoriai yra uh, nusikaltėliai, kad tos programos reikalingos, kad mes jaustumėmės saug, saugiai. Ar mes naivus, ar jie visiškai yra neteisingai vertina situaciją. Dabar kitas klausimas. Tokios institucijos kaip kongresas arba Britų, Britanijos parlamentas ar kitas nacionalinis parlamentas, kodėl jie taiksto, taikstosis bu, ir leidžia būti vedžiojami už nosies. Panašu, kad valstybė valstybėje čia yra, bet jeigu mes bent jau apsimetame, kad esame de demokratija ir turime moralinę teisę pamokslauti pasaulį, tai kodėl tuomet parlamentai neveikia? Kodėl jie nevykdo savo priežiūros teisių? Kodėl netlieka savo pareigų? To aš nesuprantu. Gal jūs galite atsakyti? Gal pradame nuo pono Dreiko? Kalbant apie informatorių apsaugą. Aš manau, kad gal mano kolegė daugiau galės pateikti informacijos. Mano atveju aš visiškai buvau bejėgis. E, įstatymai buvo tik ant popieriaus, jie nedavė jokių e, realių rezultatų. Daugiau būtų galima pasakyti, bet aš manau, kad e, kolegė daugiau apie tai pasakys. Duomenų saugojimo klausimas, teisinės valstybės principai pagal JAV įstatymus reikalinga priežastis. Tik tuomet turi būti, gali būti saugomi duomenys. Na ir kai yra visiškas slaptumas, ir aš dabar matau, kokio masto tai bu, tie buvo reiškiniai, tuomet vyriausybė gali nuspręsti paimti duomenis ir juos e, panaudoti vėliau. Tiesiog tokia, ypat, tokia speciali krata specialioje vietoje e, konfiskuojant e, kažkokius tai duomenis. Dabar klausimas apie pramoninius, finansinius sekimo veiksmus. Aš manau, kad ta informacija, kuri yra pateikta spaudoje, aiškiai parodo, kad žvalgybiniai duomenys yra naudojami slaptai paėmus tuos duomenys ir kitomis prie, kita, kitais tikslais. Ir tai yra didžiulis skandalas, nes yra teigiama, kad žvalgybiniai duomenys yra naudojami apsaugai, kovai su terorizmu ir kita susijusia veikla. Tačiau, kai gaunama tokia informacija, tai kokiais tikslais dar gali būti naudojami duomenys, pavyzdžiui, politiniais tikslais. Čia galėčiau pridurti. Kalbant apie mastą, aš iki 2008 metų dirbau agentūroje ir apie PRISM programą jau tuo met žinojau. Tai buvo JAF vyriausybės bandymas sukaupti tai, kas per dviejus metus buvo e, atskleista, įdėti į platesnio masto programą ir gauti toliau prieigą prie e, duomenų, ką ir darė per kitus ketverius, penkerius metus. Tai yra absoliučiai, absoliuti prieiga, be, be jokių statymų, be jokių saugiklių pagal pat, pat, pat, patriotizmo įstatymą ir panašiai. Tai yra milžiniški duomenų srautai ir uh, pokalbių įrašai. Snaudino patikta informacija man tiesiog įrodė, kad tai ir nu, pramoniniu mastu buvo naudojami tie duomenys ir tai, tai buvo norma visiška. Kalbant apie priežiūrą, aš manau, kad tie priežiūros komitetai veikiantys pagal JAF įstatymus, uh, Jie susiduria su problemomis, ten yra tik tai keli senatoriai, atstovai, kurie linkia yra kažką daryti, o čia be kita ko dar yra susi, visą tai susiję su milžiniškomis sumomis, privačios korporacijos e, skiria tas lėšas ir sėkimas yra auganti pramonė. Čia yra ne tik korporacijos, kurios parduoda duomenis, juos naudoja pelno tikslais, Jie pateikė informaciją apie savo abonementus e, vyriausybei kuo puikiausiai. Kova su demokratija. Tai yra labai kritiškas, išvalgus būdas e, apibūdinti situacijai. Būtent apie tai yra eina kalba, apie demokratijos pagrindus ir kai yra slapti įstatymai, įrodymai, slapti, slapti teismai, slaptos nuomonės, tuomet pati demokratija nekyla didžiulė grėsmė. Ir istorija nėra tokia jau miela, nes turime nepaprastų technologijų ir aš paraginčiau, ko galima griežčiau šią instituciją daryti viską, kas įmanoma, kad būtų apsaugomas jūsų valstybių narių saugumas ir suverenitetas ir ypač jūsų piliečių suverenumas ir saugumas. Tiesiog yra teisinės valstybės principai paminami, jie keičiami autoritarinėmis normomis. Ir šiame žemynė jau yra nemažai istorijos, aš šešiais metus jau šiame žemynė gyvenau ir ta istorija aiškiai rodo, kas nutinka, kai gyveni autoritarnėme fašistinėme režime. Thank you. Ačiū, ponia Mušon pabandysiu trumpai irgi. Panašių temų e, vis iškyla ir panašių klausimų. Tai pirmiausia, kaip galime apsaugoti informatorius, sustiprinti priežiūrą, kaip sustiprinti įstatymus, kad būtų galima apsaugoti informatorius ateityje Europos Sąjungoje. Aš manau, kad parlamentinių komitetų, prasmingų parlamentinių komitetų įsteigimas su tinkamais įgaliojimais tirti uh, E, nusikaltimų, e, įtariamus nusikaltimus. Tai būtų tinkamas pirmas žingsnis ir tokiu būdu, kad tie komitetai galėtų tinkamai tirti tokią veiklą. Tai būtų pirmas žingsnis, po to reiktų numatyti didesnę apsaugą pavieniams informatoriams. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra įstatymas, viešų interesų atskleidimo įstatymas, 88 metų įstatymas, kuris skirtas informatorių apsaugai kad jie nebūtų atleidžiami ir panašiai. Aišku, žvalgybos agentūroms jis nėra taikomas, nėra taikomas ir informacijos laisvės įstatymas, tai galbūt reiktų įtraukti ir tas agentūras į įstatymų taikymo apriepti. Dar vienas dalykas. Netgi pačios žvalgybos agentūros, jie, jie mano, kad tik trys paslaptys turi būti slaptos tai yra vykstant, vykstančios operacijos, nes jeigu atskleidžiama informacija, operacija ne, ne, negali vykti toliau. Dabar jautrios operacijų technikos, netgi Junktinėje karalystėje mes negalime naudoti telefonų pokalbių pasiklausimų, nes tai yra slapta. Taigi, jokingi tie įstatymai. Ir dar vienas dalykas, tai yra agentų pavardės, kurie infiltruojasi į grupės mūsų vardu. Aišku, negalime atskleisti jų pavardžių. Tai yra vienintelės paslapčių kategorijos, kurios turi išlikti slaptos. Bet visa kita piliečiai turi gauti informaciją apie aktualias operacijas tam, kad mes, kai, kai balsuojame už parlamentarus, žinome, kad jie gali sukontroliuoti žvalgybinės agentūras. 88 metų įstatymą reiktų pakeisti Junktinėje karalystėje ir įtraukti į jo taikymos rytį informatorius. Darbo leiboristų vyriausybė balsavo prieš e, tą interesų apsaugą, tik aš manau, kad reiktų grįžti prie to įstatymo. Ta būtų galima padaryti nacionaliniu lygmeniu. Kalbant apie Europos parlamento lygmenį, galbūt jeigu tos nacionalinės priežiūros institucijos neduoda jokių rezultatų, tuomet galbūt įmanomas koks tai apeliacinis e, kelias bet kurios kitos valstybės informatoriai galėtų kreiptis į tą apeliacinę instituciją, prašyti pagalbos, kad būtų ištirti žvalgybininkų veiksmai. Kova su demokratija, jūs esate visiškai teisi, mano manimu. Žvalgybos agentūros puikiai supranta, kad auga įtampa tarp skaitmeninės eros, interneto, kaip mes kalbamės ir dalinamės informaciją ir galimybių mus kontroliuoti. Taigi tai, kas vyksta su saugumo agentūra ir su kitomis žvalginėmis agentūromis per pastaruosius keletą metų, jie bando vis plačiau įsiveršti mūsų privatumą, žinoti, ką mes darome, ką mes skaitome, su kuo susitinkame ir panašiai. Ir aš manau, kad dabar tai yra paskutinė galimybė Europos bendruomeniai kažką pasakyti ir pasakyti, kad negalime taip toliau daryti, kad negali mūsų pralenkti tos technologijos. Ir aš manau, kad mes tą galime padaryti ir, ir žinau, kad technologiškai tai įmanoma, tą sako ekspertai. Būtent sukurti savo infrastruktūrą, sukurti savo švieti, švietimo vertybės, kurios apgintų mus Europos Sąjungoje, nes Europos parlamento pagrindinė prievalė yra apsaugoti Europos Sąjungos piliečius. Ir dar vienas dalykas, kas buvo pasakyta, ar mes išdavikai. Taip, kai kurie taip sako, ir mielai aš e, susi, su, su jais pakalbėčiau šiandieną. Ir kas mane stebina kas kart, aš pasirašiau oficialų slaptumo dokumentą. Ir aš tikrai norėjau e, dirbti darbą, kuriuo galėčiau išgelbėti gyvybės. Ir dėl to vėliau galiausiai aš tapau informatoriu tam, kad apsaugočiau žmonių gyvybės nuo žvalgybininkų ir aš laikiausi ir ofi, oficialių, e, oficialių slaptumo dokumentų, dokumentų nuostatų, bet aš tikrai nepasirašiau po dokumentu, kur būtų, būtų pasakyta, kad aš turiu saugoti e, žvalgybininkų nusikaltimus paslaptyje. Tikrai, jeigu būtų buvusi apsauga atitinkama, tai kai kuriems kolegoms nebūtų tekę sėdėti kalėjimuose. Taigi, kodėl nėra teisiami žvalgybininkai, tie, kurie dalyvauja M16 veikloje? Finansuoja Alkaidos sėbrus, tą darė Sirijoje. Kodėl jie nėra apklausinėjami policijos, jie nėra kaltinami bandymų nužudyti ir panašiai. Tačiau tas informatorius, kuris informaciją tą atskleidė, yra laikomas nusikalteliu. Taigi mes matome panašių dalykų ir kit kitais atvejais. buvo atskleista informacija apie karo nusikaltimą. Ir jisai, tas, tas žmogus pateko į, į kalėjimą, o ne tie, kurie iš tos raiktas parnio šaudė nekaltus vaikus ir žurnalistus bei jų šeimas. Ačiū. Kągi, labai ačiū už tai, kad pas mus atvykote ir mums papasakojate I, I think that's an endorsement of the work you've done and the courage that you have shown. It's not very... very Na, tikrai, man atrodo, kad e, jūs mūsų plojimus turėtumėm priimti kaip komplimentą, nes e, mūsų nariai labai retai ploja. Tiesa, dar yra likęs vienas klausimas. Pana Morais, bet pirma ponas Brons, bet labai trumpai. dėl pono Drake. Jis sakė, kad rugsėjo 11 dieną e, įvykė įvykiai, buvo tam tikras pretekstas sekimui. Bet e, ar žvalgybos tarnybos e, vykdė savo tokią veiklą dar prieš tai be preteksto? Dėl NSA veiklos. Ar jūs e, žinote, kad, tarkim, kažkokie tai surinkti duomenys būtų e, naudojami ir nežvalgybiniais tikslais, bet, pavyzdžiui, prieš kokį nors politinį priešininką? Pone Machon, aš dar jūs irgi norėčiau pastirauti, kaip yra naudojami duomenys. Jūs sakėte, kad yra stebimi politikai, žurnalistai. Ar jiems yra kom nors grasinama, jeigu jie veiks netinkamai? E, ir iš tikrųjų aš norėčiau pasiteirauti, ar tikrai visi e, bendradarbiauja su žvalgybos tarnybomis savanoriškai, galbūt tiesiog tai yra pažeidžiami asmenys ir jiems daromas spaudimas. Ir Dar vienas klausimas. Ar tiesiog dabar bandoma apginti žvalgybinės institucijas, ar yra kažkokių tai kitokių politinių tikslų? Taip pat man kila štai koks klausimas, kas atsitiktų, jeigu į vyriausybę a, norėtų ateiti toksai žmogus, anksčiau dirbęs tarnybose. Man atrodo, kad tikrai būtų jisai primtas. Ačiū, sako pane Morvai. Na, nežinau, ar aš turėčiau kalbėti trumpiau, negu kad visi kiti kalbėjo. Leiskite man, e, gerbiama pirmininkė, pasisakyti bent dvi minutės. Po to, kai ponas Snowden ir uh, kiti atskleidė informacijos, kila e, klausimas, kaip jie toliau gyvena. Buvo kalbėta apie e, Vokietijos žvalgybinių institucijų ar stazį naudojamus metodus. Ir tik, iš tikrųjų diktatūros laikais, kad ir kokia tai diktatūra tai buvo, tai buvo nu, gana plačiai naudojamas metodas. Uh, Bet aš noriu pasiteirauti, ar šiandien yra diktatūra. Galbūt tai nėra labai politiškai korektiškas pareiškimas, bet vis dėlto pasiteirausiu, ar šiomis dienomis yra diktatūrų ir kas yra tie diktatoriai, ar tai yra JAV, ar kažkokios tai didelės įmonės, bankai, kuria bendradarbiauja su politikais, galbūt tai yra e, šiandieniniai diktatoriai. Jūs sakėte, kad viskas prasidėjo rugsėjo 11 dieną, bet ar prieš rugsėjo 11 dieną nieko nebuvo daroma? Ir paskutinis klausimas. Iš kur jūs gavote tiek stiprybės? Jums teko tiek daug iškentėti, ginant mūsų visų laisvę. Ačiū. Um, Ponas Dreik, prašom. Na, aš visų pirma norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Na, iš tikrųjų, prieš porą dešimtmečių buvo pradėtas eksperimentas, buvo uh, eksperimentuojama, kaip galima buvo užtikrinti geriausią valdymą, taip pat ir kitoje Atlanto pusėje. Aš, pavyzdžiui, nieko nedariau nelegaliai, neverčiau žmonių kentėti. Ir būtent dėl to aš pasipriešinau. Ir tikrai turiu ir kitų kolegų, kurie um, patyrė lygiai tokius pat sąžinės priekaištus. Taigi aš uh, taip nusprendžiau, galvodamas apie ateitį. Aš negalėjau tiesiog likti nuo šalyje. Ir toliau tęsti savo e, karjerą. Aš tikrai jaučiausi blogai. Ir galų gale aš tiesiog ten nebegalėjau pasitlikti. Dėl tų diktatūrų. Taip, iš tikrųjų kalbama apie didžiulius interesus, galingus interesus, kurių turi ir politikai, ir įmonės. Jeigu jūs turite tinkamas technologijas, tai netaip jau ir sunku šnipinėti, bent jau taip rodo naujausi atskleisti duomenis. Toliau kitas klausimas dėl NSA. Tiesą sakant, e, NSA pradėjo vėlai, naudė, vėlai naudoti internetą. Viskas pradėjo keistis e, likus keliams metams iki rugsėjo 11 dienos įvykių. 2000-aisiais e, George Bush pareiškė, kad buvo kilęs pavojus ne, ir iš tikrųjų e, vėliau rugsėjo 11, 11 tapo, tapo tiesiog pretekstu. Man atrodo, kad e, atsakiau į daugelį tų klausimų, kuriuos sugebėjau prisiminti. Ačiū, pane Mašon. Iš tikrųjų buvo e, pateikta labai įdomių klausimų, pabandysiu labai greitai juos atsakyti. Jungtinės karalystės politikai turi prisiekti, kad jie neatskleis slaptos informacijos. Ar tai būtų um, pavyzdžiui, aukšti pareigūnai neturi teisės atskleisti informacijos. Pavyzdžiui, Jack Straw e, negalėjo atskleisti svarbios informacijos jie gal ir jaučiasi kalti ir žurnalistai lygiai taip pat jaučiasi. Jie dažnai nežino, kas gali sukelti didžiausią pavojų. Ankstesnė leiboristų vyriausybė norėjo uh, uh, suteikti daugiau išteklių žvalgybos uh, tarnyboms praeisiamdžiaus pabaigoje yra naudojami ir įslaptinti policijos pareigūnai, jos, jie buvo naudojami kaip šnipai. Ir iš tikrųjų vėliau pasikeitė Junktinės karalystės teisės aktai. Junktinės karalystės policininkai tyrė terorizmo e, nusikaltimus, nors jie nebuvo konkrečiai įvardinti ir teisės aktuose. Kai kurios teroristų grupės e, buvo laikomos tarsi ekstremistais, vėliau buvo, e, jeigu būtų buvusi pakeist, pakeista savoka, kas yra kokia nors ekstremistų grupė, tai galbūt ir visa situacija būtų e, pasikeitusi. Kai baigėsi šaltasis karas, atsirado klausimas, o kągi toliau daryti tiems e, šnipams. Tų ekstremistų grupuočių nebeliko, tai jie pradėjo kovoti su teroristais ir iškilo klausimas, kaip būtų galima geriausiai apsisaugoti nuo teroristo, teroristų. E, buvo bandoma sukurti agentūras, kurios e, turėjo dirbti pagal tas pačias sąlygas, kuriomis dirbo ir policija. Taigi e, tokios agentūros, tokie padaliniai veikdavo slaptai. Dabar dėl diktatūros. Aš norėčiau prisiminti Musolinio citatą. Kas yra fašizmas? Fašizmas tai yra įmonių ir valstybės susijungimas. Pažvelkime, kas vyksta e, šiomis dienomis. Įmonės labai aktyviai įsitraukia į politinę veiklą. Ne visus susitarimus e, šiuo metu gali perskaityti ir politikai, ypač, bet didžiulės įmonės dažnai tokias galimybės turi. Prisiminkime ir istoriją e, prezidentą Eisenhowerį, e, buvusi JAV prezidentą. Jis kalbėjo apie karinę policiją, apie tai, kad e, įvairių tokių struktūrų vykdoma žvalgybinė veikla tikrai labai pasitarnauja ir įmonių interesams. Ačiū. Dėkoju. Tai tuo ir baigiame šią sesiją. Dabar pereikime prie paskutinės sesijos. Į priekį prašau ateiti mūsų paskutinius kalbėtojus. Atleiskite, kad jūsų pasisakymus teks sutrumpinti, prašau kalbėti neilgiau kaip po 10 minučių. Tuomet mums dar liks 10 minučių klausimams ir atsakymams. Jeigu prireiks dar poros minutėlių, tai aš tada maloniai paprašysiu vertėjų, kad jie pasidarbuotų ilgiau. Taigi prašau sėstis. Sveiki pas mus atvykę. Taigi pas mus atvyko du nevyriausybinio organizacijų atstovai. Visų pirma, pane Džeselin Radek. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų vardą ir pavardę. Ji yra iš. dirba su, su nacionaliniu saugumu ir žmogaus teisėmis. Na ir taip pat pas mus atvyko ir ponas John David. Jis dirba Airijos Transparency International skyriuje. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponė Radak, dešimt minučių, prašom. Ačiū Europos parlamentui, kuris pakvietė mane šitos istorinės svarbos svarstymus ir klausimus. Aš noriu iš karto atiduoti duoklę. E, E, Libe komitetui, kuris pakvietė mus e, apsvarstyti šitos informacijos, kurią vienas iš tokių informatorių, būtent Arvadas e, Snaudenas, atskleidė pasaulį. Be tokių drąsių žmonių, kaip panas Snaudenas, pasaulis nebūtų žinojęs apie nesuvokiamus mastus, kuriuos NSA vykdė žvalgybos ir tie ir visuomenė paprasčiausiai tikėtų uh, e, ją ja, vyriausybės atstovų melais. Ponas Naudeno atskleista informacija iškėlė e, poreikį labai seniai pribrendusiams diskusijoms apie tai, kiek ir kokių įgaliojimų turi turėti vyriausybė ir jos e, išlaikomas žvalgybos aparatas. E, kalbant apie. Aš e, dalyvauju E, ar vadovauju nacionalinės saugumo bei žmonių, e, žmogaus teisų e, direktoriai, viena iš pasaulio pirmaujančių organizacijų, kuris stengiasi apsaugoti šitos informatorius atskleidinusius informaciją apie įvairių tarnybų piknaudžiavimus. Na ir iš tikrųjų tie žmonės dažnai patiria labai stiprų spaudimą. E, įvairiausių tipo persekiojimus ir panašiai. Ir būtent 2010 metais e, man teko susipažinti su tuo nacionalinio saugumo agentūros e, drakonišku ir slaptu pasauliu. Tada aš e, ėmiausi ginti Tomą Dreiką, kurį jūs tik išklausėte. Aš pati taip pat esu viena iš tų informatorių, tačiau aš dirbu kiek kitaip. Aš stengiuosi atkreipti dėmesį į tas piknaudžiavimo priemonės, kuriamės JAF vyriausybė ir kai kurios kitos vyriausybės po e, rugsėjo 11-osios. Aš žinau, kad e, Bušo administracija, taip pat ir kai kurios kitos JAF administracijos e, sustiprina spaudimą tokiems e, asmenėms, kurie atskleidžia tam tikrą informaciją, e, praktiškai priskirdami jos beveik teroristų sąrašui ir e, sužlugdydami jų karjerą, darydami visokiojo pakitokį spaudimą. E, E, prezidento Obamos administracija ėmėsi priemonių prieš tą mandreiką, e, pasinaudodami antišpionažo įstatymą. Vienas iš rimčiausių kaltinimų, kokius tai galima iškelti žmogui jungtinėse valstijose. Ir nors Pandreiko byla žlugo, tačiau e, JAF vyriausybė ir toliau naudoja uh, tą patį kaltinimą įvairiems informatoriams atskleidžiams įvairias blogybės e, saugumo e, tarnybose arba e, žvalgybos tarnybose. E, naudojame tą patį mechanizmą, iš esmės tai yra špionažo aktas. Daug žmonių, kuriems e, buvo pateikti kaltimai pagal antišpionažo e, aktą, Obamos administracijoje buvo turbūt iškelta daugiau tokių kaltimų negu per bet kokį kitą, ne, negu bet kokį kito prezidento valdymo laikotarpį. Net, neseniai uh, Julian Assange'as e, paskelbė bene didžiausią masyvą slaptos informacijos apie vairiausius piknaudžiavimus, kuriuos atskleidė JAF armijos eilinis. E, tačiau vėliau ir e, pats Naudinas tapo persekiojamoj. Ir skaidrumas skaitmėjame pasaulyje gausiškai kitokią savoką. JAF daugybę įvairiausių formų ir būdų pamėgino kriminalizuoti tų informatorių, o taip pat ir reporterių, kurie e, atskleidžia tą informaciją e, veiklą. E, tai, ką JAV valdžia vadina šnipinėjimu, aš pavadinčiau milžišką drąsą tų žmonių, kurie iš tikrųjų atskleidė ir e, išvedė į viešumą daugybę nusikaltimų, tarp jų e, piknaudžiavimą valdžia, kankinimus ir daug kitų dalykų, e, kurie buvo vykdami beprecedentiniais mastais. Ir iš tikrųjų šitie žmonės e, e, davė priesaikas ar, arba laikėsi vertybių, kurios orientuotos į plačią visuomenį savo šalį, o ne kažkokios tai e, institucijos ar agentūros vadovybę. E, Dabar iš tikrųjų e, šie žmonės rizikuoja dar labiau, nes pastaro metu jie rizikuoja ne tik savo karjerą, bet tiesiog savo gyvybę, savo gerovę. Karas prieš šitas informatorius iš tikrųjų e, įtrau, e, išsigimė ir tapo tapti savotišku karu prieš žurnalistus. Žurnalistai, kurie ryštasi e, paviešinti tų informatorių e, patiktą informaciją, patys e, E, tam pasiekamaisiais, jiems e, yra taikomas įvairios sankcijos, išduodami arešto arba kratos orderį. Ir e, šitame kare prieš informatorius, prieš žurnalistus, prieš aktyvistus, prieš disidentus iš esmės galima būtų pavadinti platesnio masto mastu prieš informaciją. Kodėl mes dabar gyvename informacijos E, epochoje. Ir būtent informacija yra raktas į galę, į įtaką. Jūs šiandien jau girdėjote e, kai kurių faktų, e, kurių, apie kurių buvime mes sužinome tik tai dėka pono Snaudeno. Tai yra, kad, pavyzdžiui, NSA vis plačiau naudojasi kibernetinėmis operacijomis, įsibrauna į masinius kompiuterinius e, tinklus, e, surenka informacinį legaliomis priemonėmis e, E, renka duomenis apie piliečius, įmasi įvairių elektroninių sabotažo akcijų ir panašiai. Ir nepaisant to, e, e, NSA biudžetas auga iš metų į metus ir dabar jau praktiškai viršijo tą lygmenį, kuris buvo šalto karo laikotarpis. tarpis. Na ir e, iš tikrųjų, kai mes kalbame apie tokius žmonės kaip Snaudenas, tai galim pasakyti, kad e, tai buvo pavieniai drąsų žmonės, kurie ryžosi stoti skersai kelio, e, be negalingiausiam žvalgybos institucijom pasaulyje, aukodami savo asmeninę gerovę, asmeninę saugumą pasaulio gerovės labai. Pavyzdžiui, ponas Naudinas atskleidamas informaciją iš tikrųjų rizikavo savo gyvybę. Ir, e, Mes suprantame, kad e, garbi institucija, kuriame šiandien kalbame, supranta tų informatorių e, poelgių drąsą. E, aš manau, kad mums būtina siekti sukurti įstatymę bazę, kuri apsaugotų tiek tos informatorius, tiek žurnalistus, kur kad būtų sukurtas e, pagrindas be baimės, be persekiojimo baimės e, atskleisti blogį, kuris e, egzistuoja tam tikrose organizacijose ir agentūrose. Kaip 150 metų, prieš 150 metų pasakė ja, prezidentas Lincolnas, baisiausi priešai, baisiausi išdavikai yra tie, kurie apsimeta esą lojalūs savo šalies vėliavai, tačiau iš tikrųjų e, siekia savų interesų, palikdami savo šalies piliečius purve. E, e, dabartiniai sėkimo mastai iš tikrųjų tokie, kad e, čia paminėtos rytų Vokietijos e, specialiosios tarnybos galėtų tai pavydėti. E, Ehm, tas argumentas, jog reikia rinktis arba privatumą arba saugumą yra iš tikrųjų melagingas argumentas. Galima pasiekti abiejų tikslų, ne, ne, nedarant kažkokių tai kompromisų. Mm, ne vienas. Ehm, ne viena šalis e, yra pademonstravusi, jog galima siekti šitą ir E, NSA tuo tarpu galbūt ir laikosi tokios pozicijos, kad e, galima būtų iškeisti demokratiją ir laisvę į despotizmą. Tačiau aš tikrai nepritariu tokie nuomonė. E, Ponas Naudinas taip pat, kur gero mielai būtų sudalyvavęs šituose klausimuose, tačiau dėl akivaizdžių priešius negalėjo to padaryti. Vietoj to aš perskaitysiu jums e, jo žodžius, kuriuos galėjo pasakyti, tai tik, tikras didvyris. E, Julian Assange ir e, žurnalistė Sara Herson, kurie e, praktiškai išgelbėjo į e, Hongkongą, padėjo jam saugiai nuvykti į Rusiją ir padėjo jam gauti prieglobstį. Ir, kaip, pavyzdžiui, Sara Herson, nepaisydama asmeninės rizikos visą laiką buvo su juo. Iš tikrųjų, E, iš esmės galėtų būti prilyginti e, ankstesnio amžiaus e, požeminiams tuneliams, kuriais buvo perdodama informacija labai svarbi laisvės tikslams ir panašiai. Iš tikrųjų yra galbūt liūdnai ironiška, kad e, siekdami apginti e, jūsų ir mano laisvę, jie turėjo aukoti savo, tiek daug savo laisvių ir savo gerovės. E, Juliano Saros Edo e, likimas, e, tai kaip su jais elgiamasi, tas pavyzdys, kokį e, bandoma e, pademonstruoti kitiems, iš tikrųjų yra kraupinantis pavyzdys dabar cituoju, pan Snaudiną, aš dėkoju Europos parlamentą ir Libę komitetą jog jie ryšosi mesti iššaukį masiniam sėkimui. Sėkimui, kur stebimus, stebimus iš tos visuomenės, o neskiri individai. Tai yra bene didžiausias iššūkis e, mūsų epochoje. Ir e, iš tiesų šalių, e, iš tiesų ekonomikų e, sėkmė ateitie priklausys nuo e, jų kūrybiškumo ir e, kūrybiškumas savo ruoštų yra susijęs su smalsumu, o smalsumas gimsta iš privatumo. E, slaptumo kultas mūsų visuomenėms užkirto kelią e, pasinaudoti tam tikromis galiomis. Na ir tai nėra sprendimai, kuriuos kažkas turėtų daryti už žmonės. Tokius sprendimus turėtų pasirinkti patys žmonės po to, kai jie gauna visą informaciją ir vyksta e, aiškios viešos diskusijos. Tačiau viešos diskusijos neįmanomos, nežinant viešai visos reikiamos informacijos. Ir mano šalyje e, e, iš tikrųjų mes Dabar matome, kad tie, kurie mėgina viešą informaciją gražinti į visuomenės rankas, yra persiūkiami ir yra priversti bėgti savo šalies. Tai nepaisant asmeninių aukų mes e, turime pasiekti, kad e, žmonės, kurių sąžinė yra švari, iš tikrųjų būtų ginami, kad e, E, egzistuotų kažkokie tai kontrolės mechanizmai esantis už vyriausybės ribų. Kai aš pradėjau savo darbą, e, aš turėjau pačių geriausių ketinimų, tačiau šiandien mes matome, kad e, tiesiog institucijos steigia naujus komitetus, kuriais, kur, kurių uždavinys yra tyrinėti įvairius galimus pažinimus. Mes matome teismus, kurie vis drąsiau uh, įmasi e, bylų ir nebijo tos grėsmės, kurią gali kelti nacionalinės saugumo agentūros. E, vis dažniau yra keliamas klausimas, kaip yra valdomas saugumo agentūros siekiant užtikrinti, kad šitos agentūros, šitos institucijos nebebūtų vienvaldės e, ir ne, nekontroliuojamos. Ir aš e, Sveikinu šitos debatus, šitos svarstymus ir reiškiu Jums gilų dėkingumą ir palaikymą. Dėkoju, kad perdavėte perdavė ir ponos Naudino pareiškimą. Dabar greitai ponas David iš Transparency International organizacijos. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komitetui už kvietimą. Labai malonu su Jess ir kitais, kuriuos aš labai kuriais aš labai žaviuosi dalyvauti šiose diskusijose. Aš pats valstybės pareigūnas esu ir džiaugiuosi, kad niekuomet man nereikėjo išbandyti savo sąžinės ar etikos e, vertybių, kaip, kaip teko kitiems. Daugeliu atveju informatoriai yra sąžinės žmonės, kurie blogoje vietoje atsiranda blogų metų. Mano, kaip skaidrumo ir atskaitomybės šalininko vaidmuo yra pasirūpinti, kad būtų tinkami, tinkamos normos ir taisyklės leidžiančios e, žmonėms tylėti arba pasisakyti tam, kad būtų pasitarnauta viešam interesui. Mano darbas apginti viešuosius interesus ir didesnę atsakomybę numatyti institucijoms, siekiant visiems uh, naudos. Konstitucinė reforma, jau 20 metų mes e, prašome ją pakeisti ir taip pat prašome informatorių teisės aktų ir ketiname paskelbti ataskaitą apie saugiklius e, informatoriams numatytus Europos Sąjungoje. Taip pat 50, 50 valstybių veikiam 180 tūkstančių klientų padėjome visame pasaulyje Transparency International Airija pradėjo korupcijos aukų pagalbos liniją vakarų Europoje. Prieš dviejus metus buvo paskelbta ta linija. Čekijoje, Vengrijoje, Luksemburgė veikia tokios pagalbos linijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Junktinėje karalystėje atliekamas didžiulis darbas šioje srityje ir uh, yra rengiami teisės aktai dėl informatorių apsaugos. Žvalgybos agentūros yra atsakingos už tai, kad apgintų mus nuo išpolių ir įtvirtintų demokratinius principus. Tačiau nebuvo pakankamai įvertinta tai, kad saugumo ir slaptų tarnybų pareigūnai gali piknaudžiauti savo galiomis. Ir matome tokių atvejų Europos e, Sąjungoje, be jokios abejonės susipažinęsite su Frank Gravel atveju, jisai buvo informatorius Ani ir Davis Šeilis atveju Junktinėje karalystėje. Arijoje nebuvo tokių kontroversiškų diskusijų jau 40 metų dėl slaptųjų tarnybų parama tarp Airijos e, Respublikos armijai buvo atskleista anksčiau tokios informacijos. 2010 metais socialinės rūpybos departamento pareigūnai asmenius duomenis perdavė apie arijos piliečius draudimo bendrovėms ir privatiems tyrėjams. Šių metų pradžioje du informatoriai patikė informacijos, kad arijos policija ne, nesaž, ne, neteisėtai manipuliavo artimųjų duomenimis. Taip pat informatoriai irgi tampa policijos pareigūnų aukomis. Ir taip pat Matėme, kaip viena žurnalistė buvo atleista, kaip patikė informacija apie tai, e, apie policijos pareigūno e, neteisėtą veiklą. Tie žurnalistai, kurie, kurie paskleidžia informaciją apie tokius nusikaltimus, susiduria su, su didžiulė rizika. Informacija gali būti labai vertinga kaip bent plataus vartojimo prekė. ir informacija, duomenys gali būti jais naudojamas įvairiais tikslais, jeigu nėra atskaitomybės sistemos, taip pat reikia apsaugoti informatorius, kurie gali susidurti su asmens duomenų pažeidimais, lygiai taip pat kaip ir paprasti piliečiai. Žvalgybos informatoriai tiesiog atskaičia informaciją apie neteisėtus žvalgybos darbus. Ir jie nėra vieni daugelis darbuotojų dirbančių įvairiose srityse turi, turi atitinkamus saugiklius. 40 procentų sukčiavimo ir korupcijos atvejų būtent yra atskleidžiama informatorių. Informatoriai padeda susekti nusikaltimus ir taip pat užkerta jiems kelią darbuotojai gali būti linkę daryti nusikaltimą, tačiau jie gerai pagalvos, jeigu žinos, kad kolegos gali apie tai informuoti. Informatoriai turi užkisti kelią ir žalai viešajam interesui. Junknė karalystė informatorių apsaugos įstatymą numatė 88 metais, kai buvo daug nelaimingų atsitikimų kai buvo geležinkelio nelaimė įvykusi ir nelaimė įvykusi jūroje, kuomet žuvo daug žmonių. Jungtinė karalystė pripažino, kad informatorių apsauga gali padėti gauti informacijos apie riziką, pavojingą praktiką, ko negali padaryti darbdaviai. Jungtinė karalystė ir tai yra viena nedaugelio juris, jurisdikcijų ES, kur yra numatomos nuseklios priemonės informatorių apsaugai privačiajame ir viešajame sektoriuose. Tačiau, kaip sakė N, netgi Junktinė karalystė neapsaugo informatorių, kurie yra išėję iš žvalgybinių institucijų. Visuomenės sveikatos vaikų apsaugos srityje yra informatoriai, patik informaciją apie piknaudžiavimą vaikų teisėmis ar sukčiavimo atvejus. Uh, Ir, pavyzdžiui, jeigu yra korupcijos byla teisme, korupcijos apibrėžimas yra labai aiškus įstatymais. Tačiau informatoriai kartais ne, nebūna apsaugomi, jeigu jie informuoja apie tai, kad yra piknaudžiavimo asmens duomenimis. Tai ypač pasakytina apie tuos atvejus, kai informaciją piknaudžiauja slaptosios ar žvalgybinės tarnybos. Daugelį ES valstybių narių yra ribojami kanalai, per kuriuos gali pateikti informaciją informatoriai. Informatoriai gali tik tai per darbdavius ir, ar policininkus pateikti informaciją. Informatoriai nėra apsaugomi netgi, jeigu netyčia pateikia informaciją apie netinkamą asmenį ir agentūrą. Tokie pribojimai, mano manimo, at, at, at, atgraso informatorius teikti informaciją Ir to, tokiu būdu valstybės tarnautojai nėra laikomi atskaitingais. Yra parengta atitinkamų principų informatorių apsaugai. Mes raginame juos apsvarstyti ir įtraukti į politikos teisės, aktu, į teisės aktus ES lygmenių arba valstybėse narėse. Norėčiau išryškinti tris pagrindinius principus, kuriais jūs turėtumėte susipažinti. Pirmiausia, informatorių įstatymas turim numatyti apsaugą visiems darbuotojams, skaitant ir tuos, kurie dirba žvalgybos ir gynybos rytyje, taip pat rangovai e, e, darbuotojai ir taip pat apsaugoti juos nuo atleidimo ir sankcijų, e, priekabiavimo, įbauginimo. Taip pat jie turi gauti galimybę ne tik pateikti informaciją apie sukčiavimą ir korupciją, bet taip pat apie atvejus, kai yra nevykdomos pareigos ar aplaidumo atvejus. Taip pat turi būti numatyti saugūs keli kanalai, per kuriuos informatoriai gali teikti informaciją. Taip pat raginami informatoriai viduje teikti informaciją ir taip pat jie turi, turi turėti galimybę išorę teikti informaciją, jeigu ta informacija bus užglaistoma arba įslapstoma. Džiaugiuosi, kad Arijoje parlamentas dabar yra parengęs įstatymo projektą, remiantis tais principais. Įstatymą, kuris grindžiamas informatorių patirtimi visame pasaulyje. Tokiu būdu žvalgybininkai turi galimybę viduje ir vyriausybės ministrui teikti informaciją. Tačiau turiu pasakyti, kad vien tik tai įstatymais problemos neišspręsime. Neišspręsime demokratinių institucijų nesugebėjimo įtvirtinti tas vertybės. Atitinkamas tyrimas rodo, kad reikalinga jog ir valstybinės institucijos būtų nuolatos tikrinamos ir žiūrima, ar jos laikosi skaidrumo ir demokratijos principų. Reikalinga, kad vyriausybės būtų atskaitingos, o žiniasklaida turi gauti laisvės, laisvės teikti informaciją visuomeniai. Informatoriai ir žurnalistai mano šalyje ir kitose Europos valstybėse įrodė, kad žmonės turi gyventi aplinkoje, kur gali saugiai kalbėti apie savo valdžią. Dėkoju. Labai ačiū. Aš norėčiau atsiprašyti jūsų abiejų už tai, kad turime kiek mažiau laiko, negu tikėjomės. Galbūt kažkas norėtų pasisakyti, pranešėjas, šešėliniai pranešėjai kiti nariai. Visiems skiriama po vieną minutę tam, kad išklausytumėm klausimus. Prašau stebėti laikrodį. Ponas pranešėjas visų pirma. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ypač Jaslyn Redak už jos pasisakymą. Ačiū ir, už Don, ačiū ir John David. Jūs sakėte apie tai, kad e, sąžiningi žmonės tiesiog jaučia poreikį e, sakyti tiesą. Taip pat e, jūs minėjote ir tam tikrą 19 direktyvą. E, jūs e, kalbėjote ir apie informacijos atskleidimą tarnybos viduje. man atrodo, kad ta vidinė informacijos atskleidimo struktūra buvo visiškai neteisinga. Aš beje Jums dėkoju už tai, kad Jūs perskaitėte pono Snowden pranešimą. Jeigu mes norime išvengti panašių e, situacijų Europoje, ką mes turėtumėm daryti? John David minėjo informacijos atskleidimo aktą, ar jis yra tinkamas, o jeigu ne, tai e, apie kokius kitus e, projektus būtų galima kalbėti. Ačiū. Ponas Fos, jums skiriamas 60 e, sekundžių. Kalbėsiu vokiškai, sako ponas Fos. Taigi labai ačiū už jūsų pranešimus, jie buvo išties įdomus. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl informacijos atskleidimo, ar iš tikrųjų tai yra vienintelis kelias, kuriuo galima eiti, pavyzdžiui, per spaudą. Galbūt yra kokiu nors vidinių kelių arba parlamente galima tokią informaciją atskleisti, arba galbūt kokia nepriklausoma įstaiga, pavyzdžiui, ombudsmenas galėtų vėliau perduoti tokią informaciją, arba ar, tam, kad pačiam asmeniu nereikėtų taip rizikuoti galbūt galima būtų kreiptis ir į teisės saugos institu institucijas, galbūt tai būtų protingas būdas, jeigu kažkoks tai žmogus e, nori suteikti informacijos, e, gali skreiptis į kitas institucijas, pats nerizikuodamas savo gyvybę. Ačiū. Toliau ponas Korkaup ir ponė Ernst. Tiksliau, ponė Ernst. Taip, ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie informatorių apsaugą. Buvo sakyta, kad dabar tokia apsauga nėra užtikrinta. Kaip reikėtų elgtis tokiais informatoriais? Ar tai turėtų būti valstybė, jie turėtų būti traktuomi kaip teroristai ar valstybės išdavikai? Kaip jie turėtų būti apibrėžiami įstatymę? Ir Gal dar galite aiškiai pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate informatorių apsaugą, kokie jie turėtų būti, kokios turėtų būti taikomos privalomos taisyklės, kad būtų užtikrinta jų apsauga. Ačiū. Ką tik buvo išvardintas e, kalbėtojų sąrašas. Pane Morvai. Ačiū. Iš tikrųjų, mane labai sukretė asmeninė ponos Nauden žinia, kuri mums buvo perskaityta. Mes jam linkime sėkmės, manau bent tikrai daugelis iš mūsų linkime jam sėkmės. Viename iš pirmųjų interviu jis pasakė štai ką. Jis labiausiai bijo, bijojo ne e, kaltinimų, ne Guantanamo kalėjimo, bet tos galimybės, kad jo atskleis tai, ką jis padarė, neturės jokių pasiekmių. Uh, Na ir mane tai tikrai labai sukretė. Kaip Jūs manote, ar dabar jis yra patenkintas? Ar jis yra patenkintas visų tuo procesu, kuris vyksta? Ar jis patenkintas pasiekmėmis? Bent jau likščiol ar jis yra patenkintas? Ir kaip teisininkai, ką Jūs manote apie pono Snowden asmeninę ateitį? Kaip manote, kas jam atsitiks ir ar mes darome pakankamai, kad apgintumėm jo teisės? Ponas Bronks. Na, man atrodo, kad nereikėtų kritikuoti pačios Europos Sąjungos. E, Europos Sąjungoje yra ir įstatymai, kurie saugo darbuotojus, bet e, kas apsaugos Europos komisijos darbuotojus? Vienas aukštas komisijos pareigūnas buvo atleistas Taip pat e, yra ir, pavyzdžiui, buvusio um, Europos parlamento nario istoriją, negaliu vardinti jo pavardės. Ir um, Yra buvęs toks atvejis, kad to buvusio parlamento nario namą neteisėtai iškretė policija. Uh, Taigi kaip galima būtų apsaugoti ir tokius žmonės? Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Man atrodo, kad tikrai nėra jokios samokslo. Per pastaruosius metus įvairios organizacijos ir e, slaptosios tarnybos tapo labai nepriklausomomis. Jos įgavo lėšų, išteklių ir dabar bando plėsti savo pozicijas. E, Na ir vyriausybėms sunku su tuo kovoti. Kai kuriais atvejais vyriausybės ir pačios yra už tai atsakingos, o dabar jos tiesiog nieko nedaro, arba galbūt jeigu vyriausybė nieko nedaro, tai ji yra atsakinga už tokią situaciją. Tai ar galima tikėtis, kad tokios vyriausybės uh, priims tinkamus įstatymus, kurie apsaugos informatorius, o informatoriams tikrai labai reikia tokių jo saugančių įstatymų. Ačiū. Aš norėčiau pateikti paskutinį klausimą. Pone Rada kalbėjo apie informatorių, žurnalistų, jų draugų, šeimos narių persikimą. Kas atsitinka, su teisininkais, advokatais. Jeigu informatorių atstovauja advokatas, ar tas advokatas gali dirbti laisvai ir jausti saugiai? Ar galiu Jūs paprašyti atsakyti šitą klausimą? Taip, ačiū. Na, aš manau, kad dabar aš negaliu atlikti savo e, darbo, kaip kad galėtų įprastai e, dirbantis advokatas. Na, aišku, mane grėsia Guantanamo kalėjimas, bet, pavyzdžiui, mano klientas negali tiesiog e, man imti ir paskambinti. Mes negalime imti laisvai ir susitikti. E, mes galime susirašinėti tik koduotomis žinutėmis. Man galima apmokėti tik grinais. Aš netgi jokauju, kad mes elgiamės panašiai kaip narkotikų prekiautojai. Aš dirbu tikrai labai daug uh, Ir tai keičia ir mano įprastinius santykius tarp advokato ar klientų. Ačiū. Ar norėtumėte atsakyti dar kurį nors pateiktą klausimą? Taip, dėl galimų sprendimų. Man atrodo, kad reikėtų prasmingos reformos, kai būtų galima apsaugoti informatorius jau buvo išskirti informatoriai tam tikras kategorijas. Na ir e, tokie informatoriai gali imtis ir nepriklausomų veiksmų. Bet uh, juos ypatingai žiūri ir e, nacionalinės žvalgybos bei saugumo tarnybos. Buvo klausta, kaip galima būtų apsaugoti poną Snowden. Kol kas ta direktyva dėl pono Snowden um, nėra tinkamai taikoma. Panašu, kad dabar e, vienintelis būdas tai yra spauda, viešumas. Jeigu visi kanalai veiktų taip, kaip turėtų veikti, tai galbūt būtų viskas ir kitaip. Ponas Snowden norėjo uh, viską daryti oficialiai, norėjo oficialių kanalų, kanalų e, kreiptis į vyriausybę ir paaiškinti, kaip viskas vyko. Uh, Ar ponas Snowden patenkintas dabartinė situacija? Na, pacituosiu jo žodžius. Jis teigia, kad jis džiaugiasi, kad jau prasidėjo diskusijos apie reformas ir apie tai, kaip pakeisti situaciją. Savo pradinėme pasisakymė jis sakė, kad būtų labiausiai nusivylęs, jeigu nevyktų nieko. Taigi, Man atrodo, kad iš tikrųjų šiandien vyksta labai svarbus klausimas, jūsų komitetas iš viso rengia 12 tokių klausimų. Man ir kitiems informatoriams tai suteikia labai daug vilčių. Dabar dėl jo ateities, man atrodo, kad viskas priklausys nuo pasaulio galingųjų. Ar jam bus suteikta, suteiktas prieglopstis? Daugelis šalių mano, kad iš tikrųjų ponas Snowden yra persikimas politinė prasme dėl savo politinės nuomonės. Dėl to jam nereikia atsakyti į kaltinimus dėl kokiu nors e, būdžiamosios teisės aspektų. Praeitie yra buvę tokių atvejų, kai prieglapšio prašė žmonės, kurie buvo, prieš kurios buvo pradėtas baudžiamasis procesas kitose šalise. Uh, ponas Snowden e, dabar negali laisvai gyventi. Man atrodo, kad tiek Europa, tiek ir e, visas likęs pasaulis e, tikrai yra pralenkusios JAV. JAV yra mažiau žmonių, kurie ponas Snowden laiko tiesiog informatorių mane išdaviku. yra kuriama ir nemažai karikatūrų. Žmonės žvelgia, bando įsigilinti į tos informacijos, kurią jis atskleidė turinį. Ir mes galvojame apie tai, kokį poveikį tai turės visam pasaulio, taip pat ir mūsų šaliai. Ačiū, aš jau netrukus norėčiau baigti posėdį, mes jau ir taip jau užvilkiname. Galbūt vis dėlto jūs dar galite atsakyti ponios Ernst klausimą. Arba panaudoti visi oficialūs kanalai. Dėl kaltinimų ponui Snowden. Taip, jeigu jis būtų pasirinkęs kokį trumpesnį kanalą, tai ko gero jam būtų atsitikę panašiai kaip Tomas Drake. Buvo ir kitų pareigūnų, kurie kreipėsi į generalinę NSA tarybą, taip pat ir abiejus kongreso rūmus. Bet vis tiek neatsitiko nieko. Gynybos departamentas e, priėmė jo nuogastamus domen, bet iš karto ataskaitas įslaptino. Ir taip pat kreipėsi į Teisingumo departamentą dėl persekėjimo. Taigi tie uh, uh, žmonės, kurie jį turėjo apsaugoti, tiesiog jį ištavė. Buvo ir Tomas Drake, ir kitų asmenų bylos, ir ponas Nauden matė, kas jiems atsitiko, kad jiems buvo tiesiog patikti kaltinimai. Ačiū. Panas David. Ačiū. Man atrodo, kad buvo pateikti keturi klausimai. Buvo teirautasi, kokiu nuostatu būtų galima įtraukti į teisės aktus tam, kad būtų galima apsaugoti informatorius atskleidusius žvalgybinę informaciją. Visų pirma, šie asmenys turėtų turėti teisę apsiginti teisme. Jie turėtų teisę nebūtų atleisti ar persikiojami darbe Jie turėtų turėti tokias pateisės kaip ir kiti darbuotojai. Taip pat jis, toks asmo turėtų teisę ats, uh, e, uh, e, ir teisiškai kovoti su baudžiamuoju persekėjimu. Taigi, pažiūrėjau, Airijoje mes turime tokių saugiklių, dabar belieka tais įstatymais vadovautis. Taip pat Svarbu, kad Taip pat svarbu, kad su ta informacija, kurią pateikia informatoriai, būtų kažkas daroma. Kodėl žmonės nenori atskleisti informacijos. Jie mano, kad jeigu jie ir atskleis informaciją, tai niekas neatsitiks. Turėtų būti teisiškai pareigoti tie, kurie gauna informaciją, kažką su ją daryti. Ponas Fos teiravosi, ar e, vidiniu lygmeniu reikėtų dirbti su tokia informacija. Taip. Airijoje, Naujojo Zelandijoje, Pietų Afrikoje įstatymuose yra nuostatos, kurios ragina darbuotojus teikti informaciją vidinių lygmenių, kryptis į savo viršenybę, vadovybę. Nebent yra rimtų priežasčių to nedaryti, nebent ginamas viešasis interesas. Tuomet galima kryptis ir į žiniasklaidą, ir parlamentą. Aš norėčiau pritarti Jaslin. Man atrodo, kad jeigu mes žmonėms klijuosime etiketes kaip didvyriai ar išdavikai, tai tikrai e, nieko nepadės. Taip pat man atrodo, kad viskas labai priklauso nuo to, iš kieno perspektyvos yra pe pasakojama. Pane Ernst, aš norėčiau išsiaiškinti, kaip teisiškai viskas yra apibrėžiama. Kaip teisiškai yra suvokiamas informatorius, ar tai yra labai svarbios paslapties išdavikas, ar kažkaip panašiai, kokiu pagrindu yra dirbame. Pirmininkė, būtinai reikia baigti posėdį. Ponas Devi, tai viskas priklauso nuo to, kas pasakoja tą istoriją, iš kieno taško yra žiūrima. Dabar dėl uh, tarp vyriausybinio organizacijų. Jos taip pat turėtų siekti apsaugoti informatorius nacionalinėse institucijose. Žinau, kad buvo ir dar kažkoks klausimas. Klausimas yra štai koks. Ar galite būti tikras, kad vyriausybės imsis priemonių siekdamos apsaugoti informatorius, ypač kai tai siejama ir su slaptosiomis tarnybomis. Na, man atrodo, e, sako kalbėtas, kad viskas priklausys nuo visuomenės ir visuomenė to pareikalaus iš politikų. Pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų e, šio kalbėtojams, mūsų svečiams. Pirmininkė dėkoja ir vertėjams už tai, kad jie dirbo ilgiau, negu kad buvo numatyta. Taip pat ačiū ir visai publikai, kuri pasiliko iki pat posėdžio pabaigos. Baigiame šios dienos posėdį. Ačiū ir susitiksime kitą kartą.